šiek, šiek tiek pavėlavęs atvykęs, bet matau, kad atvykau, bet matau, kad daugiau yra dalyvių. Turime tris pranešimus iki mm, balsavimo, iš apsair pranešimą dėl a, deleguotojų teisė kūrinių aktų, nesibaigianti tema. Taigi. Ačiū pirmininkė, tikrai įdomi tema, deleguoti ir gyvenantis aktai tikrai daug susidomėjimo sulaukusi tema ir manau, kad iš tikrųjų čia viskas kaip ir aišku po ilgų diskusijų su įvairiomis tarnybomis, su kitais komitetais, su kolegomis. E, horizont aptariant horizontalę visą bazę, dalyvavo visi, kas uh, yra suinteresuoti, buvo labai vaisingos diskusijos su komisija ir dabar jums pristatau gairias. Noriu pabrėžti, kad tai yra gairės ir tikrai nepretenduojame į tai, kad tai būtų enciklopedinė viso klausimo apžvalga, kadangi klausimas yra tikrai labai sudėtingas įvairias rytis apimantis ir todėl labai vertinu įvairių komitetų kolegų indėlį, jau gavau TRAN, ENVI ir PEŠ, e, dar laukiu DEVI, ITRE, EMPL ir ECON. Agri ir Libė komitetų dar indėlio. Aišku, tai yra įprastiniai tie komitetai, kurie yra kasdien dirbantis su, su deleguotais ir gyvenančiais aktais. Ir aš galvoju, kai Ana pranešimą mes ankstesnį rengėme šio klausimu, tai um, galvojame, kad šios kadencijos užteks įveikti šį klausimą, tai yra Lisabonos taisyklės ir praktika dėl gyvenančių ir deleguotų aktų, tačiau turiu pasakyti, dar dar neužbaigėme šio darbo. Taip, patirties turime daugiau, komitetai jau jį, tam tikros praktikos yra sukūrę, kartais tiesa strategijos skirtingos. Taigi, tai yra labai svarbus klausimas. Galių pasidalymo tarp svarbiausių ES institucijų klausimas ir tai yra labai svarbus viso šio reikalo elementas. Na ir galiausiai tas galių atskirimo klausimas, kontrolės vieni kitų klausimas yra labai svarbus. Kai kuriuose valstybėse ypatingai, pažiūrėjau, mano šalyje plačios diskusijos labai vyksta dėl to, ką parlamentas turi spręsti ir kurie klausimai turi būti pavesti ministerijom. Ispanijai, pavyzdžiui, tarkim, gali ministerijos priimti įstatymus. Mano šalyje, kuri patyrė komunistinį laikotarpį, visiškai kitokią praktiką. E, Parlamentas leidžia įstatymus ir taip toliau. Tai yra tikrai skirtingos tos praktikos. Mano pagrindinis kertinis akmuo buvo Lisabono sutartis. Reikia pasakyti, kad um, kai kurios kitos institucijos, aišku, dažniausiai taryba, bet ir kai kuriais atvejais ir kitos, kaip kad, pažiūrėjau, komisija, na, ne visuomet galėjo suprasti, kokia yra dabartinė situacija, kokios yra parlamento galios dabar, kiek tų galių yra parlamentui suteikta ir norėjo ginti status quo. Bet turiu pasakyti, kad tikrai bendradarbiavimas su komisija buvo vaisingas ir norėčiau dabar viešai e, paprašyti komisijos pozicijos, Be jų bendarbiavimo negalėsime judėti į priekį ir mums reikia komisijos kaip labai svarbaus sąjungininko, kad įveiktumėm šios klausimus. Pagrindinis toks susiskaldimas e, dėl tų gairių, tai būtų iš esmės patarimai pranešėjams, pranešimų rengėjams, tam tikras sąrašas, tai nėra baigtinis kriterijų sąrašas, bet jeigu kažkam yra pavestas pranešimas, teisėkūrinis, tai Jeigu jis pasiskaito tas gairias, kurios čia yra sukauptos, pasiremiant parlamento iki šiol sukauptą patirtimį ir e, pateikia bendrą nuomonę, kodėl tas lausmas yra toks svarbus ir kas turi būti naudojama dėrybose. Tai labai svarbu iš jūrių komiteto um, nuomonės taško. Kartais mes esame kaltinami, kad blokuojame vieną ar kitą klausimą. Uh, kuris yra labai e, įdomus ar sunkiai suprantamas. Mums yra sakoma, kad e, štai nereikėtų to daryti deleguotų aktų, bet buvo susitarta, buvo ir lengvas sutarimas ir dabar e, parlamentui yra suteikiamas tam tikras galės atgal. Vis rečiau tai pasitaiko, vis rečiau parlamentas apie tai informuomas, bet reikia tikrai uh, kolegas informuoti, kad mūsų reikalavimai yra skirti ne tam, kad užblokuotumėm pranešimą rengimą, o dėl to, kad išsaugotumėm parlamento galės. Kai kuriais atvejais galbūt darybose prarandame vieną ar kitą elementą, bet labai svarbu, kad būtumėm galutinėme variante laimėtai. Ir čia dabar tokios pagrindinės linijos galbūt dvi labai svarbios. Mes apie tai jau esame kalbėję ruošiantis šita, šitam pranešimui, tai yra visų pirma, kas turi būti pagrindinėme akte ir kas turi būti deleguotame akte. Um, Aš turiu pasakyti, kad čia mano tokia pozicija, bet manau, kad ir parlamento pozicija turėtų būti tokia pati, kad neturėtumėm surišti savo rankų patys. Kaip viena iš įstatymų leidybos institucijų mes turėtumėm turėti teisę pasakyti kiekvienu atveju konkrečiai, ką mes dedame į delegatus aktus ir ką mes pasiliekame savo, kas turi būti pagrindinėme teisės akte. Mm, taip, man atrodo, labai svarbu, nes kai kurie kolegos, kurie dalyvauja tuose procesuose, sako, kad pernelyg daug yra deleguotų aktų, pernelyg mažai yra sudodama į pagrindinį teisės aktą ir taip toliau, taip toliau. Tačiau ta prasme, iš tikrųjų, tai turi būti teisės aktų leidėjo sprendimas, ką dedame į pagrindinį teisės aktą, ką ne. Ir turėtų būti tam tikros gairės. Dėl to, pavyzdžiui, kažkas, kam reikia daug laiko skirti, dėl ko reikia vėl iš naujo persidėrėti su parlamentu, kur kur reikia, jeigu kažką tai pakoreguoti dėl to, kad kažkas tai e, kinta bendrame kontekste, tai aišku, va tokios ribos būtų. Toliau Antras klausimas yra, kaip mes stebime visus tos procesus, kaip čia parlamentas stebi viską, ką sudedame į deleguotus ir gyvenančius aktus. Tai tokie baziniai klausimai e, būtų mano pranešime, kaip padaryti tokį skirtumą, kaip atskirti tuos dalykus. Tai aišku, labai svarbus yra galios įtakos klausimas, bet e, didelė dalimi taip pat e, reikia pasakyti, kad mūsų ankstesnė praktika tam tikrą prasme su, suriša, suvaržomus, bet reikia nepamiršti ir pagrindinių apibrėžimų sutartyje, bet ir lygiai taip pat ateityje galvojant reikia turėti omenyje, kur mes turėsime galutinį žodį dėl dar vykstančių klausimų. Tai būtų svarbiausi dalykai gal, svarbiausi elementai. Ir dar vienas dalykas, pabaigai, ką noriu paminėti, tai yra suderinimas. Aš šiame tekste aš apgailę stauju, kad suderinimas teisės aktų suderinimas nepakankamai greitai vyksta. Komisija galės pasakyti, kokia yra situacija, bet aš taip suprantu, kad bus trečias omnibus sprendimas dėl viso suderinimo, kad būtų galima iki šios parlamento kadencijos pabaigos būtų užbaigti tą suderinimą. Ir e, tai, man atrodo, labai svarbu, kad nepaliktumėm kitai kadencijai tokių darbų. Ir reikia pasakyti, kad šios e, gairės, Um, bus labai svarbios naujam parlamentui formuojant savo praktiką ir naujiems kolegoms. Svarbu, būsiu perinktas ar ne, bet noriu pasakyti, kad parlam, nauji parlamentarai galės gauti štai tokį um, trumpą intensyvų kaip ir apmokymo kursą, ką reikėtų daryti, kaip reikėtų elgtis. Ir Aišku, labai svarbu, kad na, galėtumėm perduoti savo praktiką kitai kadencijai, ehm, galbūt įvertinant tam tikrus trūkumus, kurie buvo. Ir toliau dar matau, kaip viskas įsilieja į sutartį ir aš galėčiau prognozuoti tokią nedidelę riziką, kad dar pakankamai ilgą laiką vyks kovos su mumis, tai aišku, negalėsime rasti tokios vienos formulės, kuri, kurią lengvai panaudosime kiekvienu klausimu ir jokių problemų nebus. At, kiti komitetai, aišku, tokiai kartais kenčia nuo to, bet aišku, mes negalėsime to jiems duoti, nes e, klausimas yra daug sudėtingesnis. Tai, um, iš procedūrinio požiūrio taško. Dabar bus pakeitimai, jau turime įvairių komitetų, kaip aš minėjau, nuomonės, kiek aš žinau, pakeitimų pateikimo terminas yra rugsėjo 27 diena. Ir po to jau galėsime atitinkamai dirbti pagal nustatytą tvarkaraštį, lygiai grečiai su kitais klausimais, ypač su trečiuoju omnibusu. Vielen herzlichen Dank, Josef Sayer. Dann Rapka, bitte. Dankeschön, Klaus Heiner. Bernard Rapkai. Zunächst. Ačiū, Klaus Heiner. Visų pirma, bendra pastaba. Sutinku su ponu Sajeriu ypač dėl to, kad reikia gairias parengti Ir e, aišku, kad turi būti tos gairės aiškios ir reguliariai įvertinamos. Ir e, turėtumėm įtraukti kitų komitetų narius. Ir e, pritariu tam, ką pasakė ponas Sajer, bet turėčiau kelis klausimus tekstas ne visiškai dera su tuo, ką jis tik ką pasakė. Ir mm, turėtų, turėčiau keletą tokių klausimų dėl to teksto, um, jei leistumėt, nes gal reikėtų kai ką pakeisti, tam tikrų komentarų vis tik tai norėčiau išsakyti ir gal kažką ir pridurti. Tai iš eilės, jei leistumėt. Pirma, gairės tai svarbiausias dalykas. Um, septintas punktas, man atrodo, galbūt dėl vertimo yra kokių čia problemų, bet man lyg atrodo, kad vokiškoje versijoje trūksta vieno žodžio. Um, pasirūpinti, kad informacija būtų prieinama, įgyventi tai per uh, Tiesiog man atrodo, kad čia lik trūksta mm, veiksmažodžio dalies. Tariamoji nuostaka, gal čia turėtų būti, čia reikėtų pažiūrėti. Toliau 12 punktas. Čia man rimtų sunkumų kyla dėl to punkto. Josef Sayer pateikė mums pavyzdį. Man atrodo, viskas teisingai. Čia, kur eina kalba apie šį konkretų pavyzdį, tai turėtų būti gyvenantis aktai, viskas gerai mm, su sąlyga, kad e, teisės aktų leidėjas mm, nėra nusprendęs, kad tvirtinimas turi būti pagrindinio teisės akto dalis, tai yra priedė. E, čia teisės aktų leidėjas turi būti nustatęs. Tai, bet man problema yra dėl paskutinės dalies. Uh, jei naujoji taisyklė būtų patvirtinta, tai e, pakeistų situaciją, būtų antrinė politika formuojama, tai e, turi būti dele, per deleguotus aktus tai sprendžiama. Uh, Komisijai čia yra suteikiama galimybė priimti labai rimtus esminius sprendimus. komisija nėra atsakinga už politinių sprendimų formavimą. Tai, tai yra teisės aktų leidėjų prerogatyva. Todėl man kyla problemų dėl paskutinės dalies šio punkto. Ir paskui paskutinė įtrauka priemonės, kurios numato laikymą, nu, laikiną nukreip, nukreipimą nuo pagrindinių nuostatų, kurios yra pateiktos pagrindinėme teisės akte, atitinkamai pagal aiškiai nusakytas sąlygas nekeisti, nepapildyti pagrindinio teisės aktų, į tai turi būti per gyvenančius teisės aktus patvirtinama. Čia irgi man kiltų problemų. Ką tai reiškia tos specifinės konkrečios situacijos? Kas prilyksta tokiai situacijai? Ar čia komisija teiktų pasiūlymus, pasiremdama pagrindiniu teisės aktu? Ką reiškia tos specifinės konkrečios situacijos, ar aiškiai apibrieštos sąlygos? Kas nustatys, kad tai yra būtent tokia situacija ar tokios sąlygos? Toliau pagal šią nuostatą. Ehm, jos man tikrai ehm, kiltų problemų, kadangi parlamentas liktų nuo šaly, iš mūsų rankų būtų išplėštas šis klausimas. Ir dar vienas e, dalykas, aš norėčiau, kad būtų įterptas vienas svarbus dalykas, kuris mano manimu nepateko į tekstą kuomet pakeitimas yra esminis ir kuomet ne. Kas yra esminis pakeitimas? Kur nubrėžiama ta linija? Kaip atskirti, kas tai yra? Yra nemažai Europos teisingumo teismo nutarčių, gal reikėtų jas panalizuoti. Čia mums reikia gairių kad aišku paskui jos būtų naudingos ir kitiems komitetams. Tas pagrindinis klausimas, kaip atskirti, kas yra pagrindiniai, kas nepagrindiniai dalykai. Aš taip įtariu, kad komisija um, nori pateikti teisėkurnius pasiūlymus ir uh, viskas galima, viską galima išspręsti per deleguotus ir gyvenančius teisės aktus. Aš galiu pateikti mm, pavyzdžių, visai nesenų pavyzdžių. Pavyzdžiui, užimtumo ir socialinių reikalų komitete svarstamas teisėkurinis pasiūlymas. Konkrečiai taip ir atsitiko. Esminiai klausimai spręsti per deleguotus aktus. Nustatyta, kad jie turės būti sprendžiami per deleguotus aktus. Aišku, dabar teisės aktų leidėjai turės tarti savo žodį, tačiau uh, Toks yra teisės akto pasiūlymo esminis elementas, kad pagrindiniai dalykai bus sprendžiami per deleguotus aktus. Tai man atrodo, kad tikrai reikia detaliai analizuoti tos klausimus, gal nebūtinai šiame pranešime, tačiau problemą tą reikia įvertinti. Gal aš klystu, bet man atrodo, kad komitetų lygmenių mes dažnai tik vieną sprendžiam tik tai savo klausimus, bet pamirštam platesnį vaizdą. Vis keliame klausimus dėl nutarčių ir taip. Bet jeigu pažiūrėčiau, kokia yra praktika per pasarosius keliarius metus, mano išvada būtų tokia, kad parlamentui reikia tvirtesnės linijos, kada uh, kas yra pagrindiniai dalykai, kas nėra pagrindiniai dalykai, kas turi būti pagrindinėme teisės akte, kas ne. Tai, man atrodo, tuos elementus reikia vertinti. Tai tokie būtų mano klausimai ir toks mano prašymas dėl papildymo. Bet bendrai aš pritarčiau pranešimui ir tikrai ypač tam pasiūlymui, kad ta, toks dokumentas būtų patvirtintas. Ačiū. Aš visiškai pritariu Joseph Sayer dėl jo išsakytos minties apie komisiją ir tai, kaip jis siūlo rengti deleguotusius ir gyvendinimo aktus. Regis, kad komisija imasi amerikietiško požiūrio, teisės aktų leidėjai priima tik bendruo, tik svarbiausius esminius politikos sprendimus, bet mes kalbame apie esminės detalės ir tokios detalės yra sprendžiamos per deleguotusius aktus, kuriuos įgyvendina vykdomoji valdžia. Taip mes matome, kad veikia JAV institucijos senatas, prezidento institucija ir taip toliau. Tačiau tokios tradicijos Europoje neturime. Dėl tos priežasties praeitie e, mūsų komitetas labai atsargiai ir nenoriai imdavosi deleguotojų ir gyvendinimo aktų klausimų sprendimo. Mes vengdavome tokių delegavimo įgaliojimų. Kiti komitetai elgesi kitaip. Toliau. Antras dalykas. Nėra aiškaus atskirimo tarp įgyvendinimo ir deleguotųjų aktų. Tačiau yra tam tikrų dalykų, kurias galime spręsti rengdamiesi faktais. Deleguotas aktas yra toks aktas, kuris sprendžia tam tikras taisyklės, kurios susidaro teisėkuros procese. Mes esame atsakingi už teisėkuros darbą, tačiau nesame atsakingi už administracijos, už vykdomąjį darbą. Taigi, kai kalba eina apie teisėkuros darbą, negalime renkti įgyvendinimo akto, reikia renkti deleguotojai teisės aktą. Tarybos teisės reikalų tarnyba yra pareiškusi, kad teisės aktų leidėjai E, priima sprendimus, aš manau, kad tai nėra teisinga. Negalima vadovautis vien tik savo norais. Paskutinėme plenarinėme posėdėje parlamentas nusprendė, kad bus galima taikyti tiek deleguotusius, tiek įgyvendinimo aktus tam pačiam teisės aktui tokio pačio požiūrio laikėsi ir taryba. Taryba sakė, kad pateiks skundą, tačiau pirmiausia reikia palaukti, koks bus Europos teisingumo teismo nutarimas šiuo klausimu. Tai yra drastiškas pavyzdys to, ko nereikėtų daryti ir ETT, aš manau, pasinaudos galimybę ir išspręs esminius klausimus. Mes turėtume susisiekti su komisija ir taryba ir uh, kartu nuspręsti klausimus, dėl kurių mes sutarėme. Mes netrukus spręsime dėl daugiametės finansų programos ir vienas iš neišspręstų klausimų lieka deleguotai ir įgyvendinimo aktai. Šis klausimas yra svarstumas aukščiausių lygių. Parlamento pirmininkas palaiko ryšius su tarybos ir komisijos pirmininkais. Klausimas yra nepaprastai skubus, reikalingas protingas sprendimas, mums reikalingi įmanomi kriterijai. Jeigu mes galime padėti, tai turėtume tokią pagalbą suteikti kaip galima greičiau. Ir aš manau, kad šis pranešimas yra nepaprastai svarbus. Tiek aš norėjau pasakyti šiais klausimais. Iš tiesų per pastarąsias savaitės dalyvavau dėrybiniuose procesuose šiais klausimais ir mes turime e, spręsti tą klausimą, kuris yra permatomas nuo tarybos komisijai ir atvirkščiai mes turime pasakyti, kad pažanga yra padaryta, palaikant e, kontaktus ir ryšius tarp skirtingų institucijų, tačiau pažanga nėra tokia, kokios mes siekiame arba galime pasiekti. Mes kol kas nepasiekime sutarimo. Dabar ponas Peronė, po to komisijos atstovas. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsiprašau, kad atvykau vėliau, tačiau mane nuvylė parlamento tarnybos darbas. Nepaisant to, aš įdėmiai klausiausi, ką jūs sakėte apie Europos tradicijas ir JAV tradicijas, kaip jos skiriasi, kuo jos skiriasi, kuo jos yra panašios. Aš esu Italijos pilietis, suprantama, ir mes rengiame teisės aktų dere, dekretus ir jie iš esmės atitiktų su mūsų deleguotais, deleguotaisiais aktais. Mes turime labai senas tokio darbo tradicijas mūsų šalyje ir tai sukuria e, daug nepatogumų teisėkuros procese, bet to vyriausybė gali piknaudžiauti tokiamis nuostatomis, tačiau tokiu atveju apeliacinis teismas gali išleisti nutarti, kad buvo piknaudžiaujama valdžios turimais įgaliojimais ir gali atšaukti tokį teisės aktą. E, žinoma, yra tada numatomi tam tikri terminai e, teisėkuros institucijoms. Aš dabar galvoju apie visą tai Europos kontekste. Ir komisija mano, kad tarybos rankos yra pernelik laisvos. Mes galime numatyti tam tikrų apribojimų, numatyti griežtų terminų, pagal kuriuos taryba turėtų pateikti deleguosius aktus ir aš manau, kad tokie terminai galėtų padėti. Baiminamasi, kad taryba turi pernelyg daug laisvės, mes turėtume pagalvoti, ką būtų galima padaryti, bet mums reikalingi e, terminai ir aiškus e, pagrindas, aiški sistema, kurie apribotų tarybą. Mes taip pat turėtume numatyti galimybę kreiptis į teismą Luksemburgė, kai yra piknaudžiaujama valdžios turimais įgaliojimais mes neturime teisėkuros iniciatyvos teisės. Italijoje, kai kyla susirūpinimas dėl teisės aktų, parlamentas gali nuspręsti pakeisti e, e, teisėkuros dekretą arba jį atšaukti. E, parlamentas tokios teisės neturi ir neturi teisės atšaukti teisėkuros aktų, kurie yra primti Europoje. Galbūt e, Europos konstitucijos kūrėjai gal, turėjo apie tai pagalvoti, apie galimybę suteikti parlamentui teisėkuros iniciatyvos e, laisvę. Dabargi pagal turimą konstituciją mūsų rankos yra surištos ir mes nieko negalime padaryti. Dabar komisija. Prašom. Good morning. Uh, the commission... Labas rytas. Komisija norėtų padėkoti Jums, ponė Sairi, už šį pranešimą. Komisija džiaugiasi šiuo naudingu uh, pranešimu, tokiu horizontaliu klausimu, kuris yra nepaprastai svarbus. Mes labai tikimės, kad šis pranešimas uh, padės mums ir uh, paspartins, paskatins tas trišalės dėrybas tarp komisijos tarybos ir parlamento dėl to, kaip geriau skirti deleguotusius ir įgyvendinimo aktus. Mes bandome rasti geriausius sprendimus pasiremdami geriausią praktiką ir sukauptą patirtimi bandome rasti geriausius kriterijus, kurie galėtų atskirti, kaip naudoti straipsnius 290-291. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad pas, pastarasis suderinimo pasiūlymas bus patvirtintas greitai. Komisija jau patvirtino du pasiūlymus, kuriais suderino nemažai teisėkuros e, pasiūlymų. Ta padarė birželio mėnesį. Ir trečiasis pasiūlymas tikriausiai pasirodys labai greitai, jau rugsėjo mėnesį. Dankeschön. Zum Abschluss der Berichterstatter Josef, bitte. Thank you very much for your uh, very important observations. Uh, I was uh, 100% sure that uh, the most delicate part of this report is uh, to say ever about whether we want anywhere implementing acts, or there might be uh,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 Ačiū. Jozefai, rugsėjo 26 yra diena, iki kurios reikia pateikti pakeitimus. E, toliau, ponas, pono Lopesis turės nėra, bet yra ponas Svifka, todėl žodį suteikėme jam. Ačiū. Klaus Heine kalbėsiu trumpai, nes reglamento projektas, kurį pristatė komisija, yra tikrai neblogas ir daug pastabų šiam dokumentui neturiu. Esame vienas iš keturių komitetų, kuriems patikėta parengti nuomonę dėl, šios, dėl šio dokumento. Šis pasiūlymas yra paketo dalis – paketo tikslas yra uh, užtikrinti kovą su pinigų plovimu. Tai labai svarbus dokumentas ir mums reikia patvirtinti labai iškės taisyklės dėl pinigų e, pervedimų. Ypač, e, ypač akcentuojant e, tokių Mm, lėšų pervedimo paslaugų teikėjus. Ir kiekviename pinigų e, pervedimo etape reikia užtikrinti reikalingą kontrolę. Iki šiol ne visuose etapuose pinigų pervedimo buvo aišku, kas vyksta, ne visi veiksmai buvo skaidrus ir todėl e, susidarė aplinkybės, kuriomis galėjo klestėti šešėlinis verslas. O dabar visais e, finansinių sandorių operacijos etapais bus privalu teikti informaciją tai, tai reiškia, kad užtikrinsime daug veiksmingesnį pinigų pervedimą. Ir tai yra kovos su pinigų plovimu bei uh, kovos su teroristinės veiklos finansavimu dalis. Kaip jau sakiau, komisija pateikė neblogą pasiūlymą. E, jis yra geresnis nei pristatytas direktyvos projektas, bet apie tai daugiau kalbės Antonijo. Savo nuomonės projekte apsiribojau tų klausimų aptarimų, kurie turėtų būti giliau išnagrinėti. Manau, kad pinigų pervedimo operacijos Europos Sąjungoje turėtų būti e, visada turėtų visada vykti pažymint e, siuntėjo vardą ir pavardę, o ne tik nurodant sąskaitos numerį. Manau, kad tai užtikrins, e, sukurs naujus santykius tarp pinigų, e, tarp pinigų operacijos e, darytojo bei tos paslaugos teikėjų. Taip pat dokumente siūlomas tūkstančio eurų slengstis. E, jei pervedama didesnė suma, bankai bei pinigų pervedėjas privalės suteikti visą reikalingą informaciją e, kovos su pinigų plovimu kontekste kalbant apie kitus pakeitimus. Juose daugiau akcentuojama technologinė pažanga pasiekta pinigų perlaidų srityje, pinigų pervedimų srityje. Ir čia turiu omeny veiksmingą finansinių sandorių stebėseną ir piniginių operacijų stebėseną. Norime, kad būtų parengta pažangiosios praktikos pavyzdžių knyga savadas, e, kuria vadovautųsi visi finansinių operacijų paslaugų teikėjai. Pakeitimus reikia pateikti iki rugsėjo 27-osios. Esu pasiruošęs išklausyti jūsų pastabas ir pasiūlymus ir įtraukti į juos į savo nuomonę, dėl kurios vėliau balsuosime. Ačiū. Euh, Pone Cvifka, norėčiau patikslinti, kad balsuosime e, rugsėjo 26-ąją. Galbūt e, vert vertime netaip buvo pasakyta, taigi balsuosime rugsėjo 26. -ąją. Ar kas nors norėtų ką nors pasakyti dėl šio pranešimo? sur le rapport de M. Zwiska. Ar norite ką nors pasakyti dėl pono Cifkos pranešimo? Donc, on passe... Tuomet pereiname prie 11 darbo tvarkės punkto. Nuomonės projekto dėl... Ne, sako pirmininkė. Dabar periname prie pono Lopes Isturis pranešimo svarstymo. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū. Norė... Kalbėsime apie prioritetinius aspektus šiame nuomonės projekte. Norėčiau su kolegomis pasitarti, kokie prioritetai tai galėtų būti. E, nuomonės projekte kalbama apie įvairius kovos su e, pinigų plovimu būdus, taip pat apie tarptautinių mastų veikiančias organizacijas, nusikalstamas organizacijas ir apie būtinybę nustatyti tam tikrus e, veiklos standartus kai kurioms organizacijoms, nes, nes dažnai tokios organizacijos įsivelia į teroristinės veiklos finansavimą. Ir organizuotos nusikalstamos grupuotės stengiasi e, prasiskverbti į valdžios valdymo institucijas. Ispanijoje šią problemą sprendžiame jau daugelį metų. Ir pro nuomonės tekste akcentuojama, kad valstybės privalo žinoti, kokias, e, kokius reikalavimus ir kokias gairias gali e, pritaikyti tokioms organizacijoms ir jų veiklai. Visų pirma, kalbant apie direktyvą, ji, tai ji e, turi suteikti galimybę valstybėms narėms reikalauti informacijos apie e, veiklą iš tų organizacijų, kurių būstinė yra svetur. Taip pat reikalauti du, du, detalios informacijos. E, valstybės turėtų būti e, imtis iniciatyvos. E, reikėtų imtis tyrimų, taip pat reikėtų apriepti šiame dokumente ir lošimus, taip pat ir internetinius lošimus, kazino. Taip pat to, to, tokius lošimus, e, kuriuose yra galima išlošti e, didelį, e, didelę sumą pinigų. Taip pat siūlomi nuostatai turėtų galioti penkeris metus. Ir čia turimos, turime omeny visi juridiniai asmenys. Jeigu pritarsime tokiems siūlymams ir tokiams nuostams, manau, patvirtinsime nuoseklesnį teisinį reglamentavimą. Taip pat e, taip galėsime e, išaiškinti ir tuos, kurie yra pasis, prasiskverbia į politinius sluoksnius, taip pat turėsime veiksmingesnių priemonių kovoti su teroristinės veiklos finansavimu. Manau, kad reikia užtikrinti veiksmingesnės e, elektroninių finansinių operacijų kontrolę, taip pat suteikti atitinkamoms institucijoms reikalingas galės veikti, uh, Aš rekomenduoju Jums pritarti šiam pasiūlymui ir aš labai tikiuosi, kad reikala, reikalinga parama bus e, išreikšta, nes mūsų komitetas privalo prisimti politinę atsakomybę už tai, kad Europos Sąjungoje įsigaliotų e, reikalingos nuostatos šiuo klausimu. Pirmininkas atrodo, kad niekas neprašo žodžio. Nenoriu nieko pasakyti. Prašau. Atsiprašau, pirmininkė. Noriu tiesiog išreikšti paramą kolegai. Iš tiesų, e, terorizmo finansavimas ir terorizmas buvo didžiulė problema Ispanijoje ir kitose valstybėse. Norėčiau pasidžiaugti šiuo teisės e, aktu ir noriu pasakyti, kad kolega e, imas iniciatyvos šioje srityje ir mes taip siekiame išnaikinti terorizmo finansavimo galimybę Europoje. Toliau ponas Gargani, prašau. Ačiū. Tai be abejo, nes yra sudėtingas e, teisės akto pasiūlymas gana sudėtingų klausimų. Antonijo labai taikliai viską apibendrino, tačiau pranešime yra pateikta daugybė informacijos, todėl norėčiau pasitikslinti keletą aspektų, vertinant e, direktyvos pasiūlymą ir nuomonės e, projektą, prisimenant vakarykštės diskusijas, noriu paklausti, ar galioja pakankamai nuostatų, kurių pagrindų galime rinkti informaciją apie teroristinę veiklą Europoje. Turime pasirūpinti, kad ES teisės aktų nuostatai ir nacionalinės teisės nuostatos e, atitiktų ir papildytų viena kita, vien, vienos kitą. E, Ir kalbant vakar buvo išreikšta mintis, kad galbūt reiktų peržiūrėti kai kurias nuostatas susijusias su šias rytimi ir užtikrinti, kad ES teisės aktai būtų suderinti ir neprieštarautų, kad nacionalinės teisės aktai neprieštarautų ES teisės aktams. Mes siekiame pažangos šioje srityje, bet ne visada. E, geri komisijos ketinimai virsta tinkamais teisės aktais, ne visada pasiekėme pageidaujamo rezultato. Nemažai e, straipsnių, kuriuos komentuoja pranešėjas, kalba apie tam tikras finansavimo rūšis, taip pat akcentuojama, kad organizuotas nusikals, organizuoto nusikalstamumo grupuotės e, Mm, neturėtų nuolatos virsti į vis kitokios rušies e, organizacijas. Reiktų sudaryti kliūtis tokioms transformacijoms. Ponas Lopesis turis. Ačiū. Noriu padėkoti ponui Masip ir ponui Gargani už išsakytas mintis. Aš visiškai jiems pritariu be abejonės. Šį pranešimą reikia nuodugniai E, išnagrinėti ir išanalizuoti, nes e, teisės nuostatos šioje srityje labai skiriasi skirtingose valstybėse narėse. Žinoma, komisija siekia e, pagirtino tikslo šiuo teisės akto pasiūlymu, tačiau reikia pasižiūrėti, kaip viskas atrodys praktikoje, kaip gyvendinimas vyks valstybėse narėse bus sunku pasiekti teisės aktų harmonizavimo šioje srityje, bet turime vertinti viską realistiškai ir manau, pagal, kad galime pasiekti to tikslo pagal e, siūlo, dabar siūlomus terminus. Dabar e, pakeitimai 27 rugsėjo. E, iki to laiko turime e, pateikti pakeitimus. Pirmininkas, balsavimas 10 valandą, 10 ir pradėsime, palūkėsime 5 minutės ir tada balsavimas. So, wir haben jetzt zwei Minuten nach zehn. Ich kriege ja auch das Signal vom Sekretariat, dass die. Dabar yra 10 valandų 2 minutės. Sekretariatas man sufleruoja, kad visi jau susirinkė, beveik visi susirinkė ir galime pradėti balsavimą. Pirmasis dokumentas, dėl kurio balsuosime, tai bendroji Europos pirkimo pardavimo sutarčių teisė. Noriu Pone Berlinger, ar norite ką nors pasakyti, ar galime iškart balsuoti? Ponas Berlinger, aš nieko nenoriu. Prašau. Ne, nieko nenoriu pasakyti, tik tai, kad balsavimo sąrašus parengė visos frakcijos. Bals, balsavimo sąrašai yra daugiau nei 60 puslapių, todėl galbūt būtų verta iš karto pradėti balsavimą. Ačiū, ponė Berlingber. Sieksime šiuo siūlymu susiaurinti apriepties e, sritį. Tok, tai, toks kompromisas buvo patvirtintas ir tuo pagrindu mums galbūt bus lengviau daryti su taryba. Tačiau čia e, nukrypstame nuo IMKO komiteto siūlymo. IMKO komitetas e, iš esmės pasiūlė pakeisti to dokumento struktūrą. Tai labai aiškiai akcentuojama mūsų patvirtintame susitarime. Ir balsuosime dabar dėl esminio klausimo, o po to dėl daugybės pakeitimų, kuriuos pateikė Imgo komitetas ir kuriuos jau apsvarstėme kalbant apie mandatą dėryboms, tai e, mandatą siūloma suteikti tik teisės komiteto nariams. Kodėl? Todėl, kad pagal 70 straipsnį dar nebalsavome ir pagal tą straipsnį, vadovaujantis tuo straipsniu, aš turiu galimybę kai ką pakeisti. Aš apie tai aptariau, aš tai aptariau su kolegomis. E, atitinkamai remiantis sprendimu, kurį priimsime, imko komitetas ir jo nariai apsispręs, kaip elgtis. Tai numatyta tekste, tačiau negalime e, ignoruoti imko komiteto nuomonės ir priimti e, sprendimą, e, nekreipiant į juos dėmesio. Tai tiek, tiek būtų įvadinių pastabų. Balsuojame. 206, 207. Už, kas už, kas prieš. Atmesta. 208 arba e, imko komiteto pirmasis. Kas už, pakelkite rankas, kas prieš. Atmestas taipogi. 22, 23, 24. Dėl visų kartų balsuojame už, prieš, susilaikė patvirtinta. Pirmasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Doliau 26 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta.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 268 už prieš susilaikė atmestas. Ekon 6 už prieš susilaikė atmestas. 261 už prieš susilaikė atmestas. Imko 61 už prieš susilaikė atmestas. Penktasis kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 276 pakeitimas už prieš e, susilaikė patvirtinta. 44 pakeitimas už prieš susilaikė atmestas. Dėl e, pirmojo kompromiso nebalsuojame, sako pirmininkas. Ir toliau 284 už prieš susilaikė pritarta. Šeštasis kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 287 už prieš susilaikė atmestas. 288 už prieš susilaikė atmestas. Du šimtai devyniasdešimt antrasis už prieš susilaikę pritarta, penkiasdešimt trečiasis už prieš susilaikę patvirtinta. Pirmasis kompromisas dėl jo nereikia balsuoti, toliau 295 pakeitimas už prieš susilaikę atmestas. 200, ne, 7 kompromisas už prieš susilaikę pritarta. 7a e, kompromisas už prieš susilaikę pritarta. 64 e, už prieš susilaikę pritarta. 66 už prieš susilaikę pritarta. 305 už prieš susilaikė atmestas. 306 už prieš susilaikė atmestas. 67 už prieš susilaikė pritarta. 309 už prieš susilaikė atmestas. 68 už prieš susilaikė pritarta. 8 kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 62 už prieš 72, atsiprašau, už prieš susilaikę pritarta. 77 už prieš susilaikę pritarta. Ekon komiteto 13 už prieš susilaikę atmestas. 324 už prieš susilaikę atmestas. 708 už prieš susilaikę pritarta. 709 už prieš susilaikę pritarta. 80 už prieš susilaikę pritarta. 81 už prieš susilaikę pritarta. 84 už prieš susilaikę pritarta. 87 už prieš susilaikę pritarta. 88 už prieš susilaikę pritarta. 89 už prieš susilaikę pritarta. 90 už prieš susilaikę pritarta. 91 už prieš susilaikę pritarta. 92 už prieš susilaikę patvirtinta. 9 kompromisas už prieš susilaikę pritarta. 10 kompromisas už prieš susilaikę pritarta. 329 e, už prieš susilaikė pritarta. 96 už prieš susilaikė pritarta. 94 už prieš susilaikė pritarta. 95 už prieš susilaikė pritarta. 96 už prieš susilaikė pritarta. 98 už prieš susilaikė pritarta. 99 už prieš susilaikė pritarta. 100 už prieš susilaikė pritarta. 331 už prieš susilaikė atmestas. 102. 101 už prieš susilaikė pritarta. 102 už prieš susilaikė pritarta. 103 už prieš susilaikė pritarta. 104 už prieš susilaikė pritarta. 105 už prieš susilaikė pritarta. 106 už prieš susilaikė pritarta. 107 už prieš susilaikė pritarta. 11 kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 109 e, už prieš susilaikė pritarta. 110 už prieš susilaikė pritarta. 111 už prieš susilaikė pritarta. 116 už prieš susilaikė patvirtintas. 116 už prieš susilaikė pritarta. 117 už prieš susilaikė pritarta. 118 už prieš susilaikė pritarta. 12 kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 123 už prieš susilaikė pritarta. 124 už prieš susilaikė pritarta. 125 ir visas pasiūlymų blokas už prieš susilaikė pritarta. 130 už prieš susilaikė pritarta. 337 už prieš susilaikė pritarta. 13 kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 14 kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 15 kompromisas už prieš susilaikė pritarta. Šešioliktasis kompromisas už prieš susilaikė pritarta. Verčiame keletą puslapių. 131 už prieš susilaikė pritarta. 132 už prieš susilaikė pritarta. 136 už prieš susilaikė pritarta. 134 už prieš susilaikė pritarta. 335 už prieš susilaikė pritarta. 136 už prieš susilaikė pritarta. 137 už prieš susilaikė pritarta. 390 už prieš susilaikė atmestas. 391 už prieš susilaikė atmestas. 392 už prieš susilaikė atmestas. 17 kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 396 už prieš susilaikė atmestas. 327 už prieš susilaikė atmestas. 18 kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 400 at, atkrenta. Už prieš susilaikė atmestas, atsiprašau. 139 už prieš susilaikė patvirtintas. 140 už prieš susilaikė patvirtintas. 400 tai, pirm, tai 203 už prieš susilaikė pritarta, 19 kompromisas už prieš susilaikė patvirtintas, 20 kompromisas už prieš susilaikė patvirtintas. Dabar 154 už prieš susilaikė patvirtintas, 149 už prieš susilaikė patvirtintas. 143 už prieš susilaikė atmestas. 20 A kompromisas už prieš susilaikė patvirtintas. 21 kompromisas už prieš susilaikė patvirtintas. 458 už prieš susilaikė atmestas. 151 už prieš susilaikė atmestas. 152 už prieš susilaikė pritarta. 153 už prieš susilaikė patvirtintas. 154 už prieš susilaikė patvirtintas. 155 už prieš susilaikė pritarta. 156 už prieš susilaikė patvirtintas. 157 už prieš susilaikė patvirtintas. Imko komiteto 165 atmestas, 166 už prieš susilaikė atmestas. Taigi, visas pasiūlymo blokas už prieš susilaikė pritarta. Toliau 484 už prieš susilaikė atmestas. 486 e, už prieš susilaikė atmestas, 487 už prieš susilaikė atmestas, 488 už prieš susilaikė atmestas, 489 už prieš susilaikė atmestas. Man 494 už prieš susilaikė atmestas, 496 už prieš susilaikė atmestas, 21 A kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 167 už prieš susilaikė a, pritarta, 208 simko už prieš susilaikė atmestas, 211 simko už prieš susilaikė atmestas. 169 už prieš susilaikę. E, čia yra pastaba. Galime balsuoti dėl visos skyriaus, e, kaip dėl viso pasiūlymo paketo, dėl iki 176 pakeitimo. Ar teisingai supratau? Iki 192. Dėl visų šių pakeitimų balsuojame kartu nuo 169 su 22 kompromisu iki, iki 192 pakeitimo. Už prieš susilaikė pritarta. Dabar 20 kompromisas. Nes 23 atkrenta. Už prieš susilaikė pritarta. 195 už prieš susilaikę pritarta. 196 už prieš susilaikę pritarta. Dabar vėl dėl pas, pakeitim paketo 197 iki 199 už prieš susilaikę pritarta. 528 525 už prieš susilaikę atmesta, 200 už prieš susilaikę E, pritarta. 201 už prieš susilaikė pritarta. Ekon 10 e, jau tą klausimą išsprendėme. 205 simko už prieš susilaikė atmestas. Imko 206 už prieš susilaikė atmestas. 202 už prieš susilaikė pritarta. 203 už prieš susilaikė pritarta. Ekon 11 e, jau dėl jo balsavome, Ekon 12 dėl jo taip pat balsavome, 204 už prieš susilaikę pritartą, 205 už prieš susilaikę pritartą. 24, 25 kompromisas už prieš susilaikę pritartą. 209 už prieš susilaikę atmestas. 210 už prieš susilaikę atmestas. Pirmasis pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 218 dėl jo nereikia balsuoti ir toliau balsuojame dėl imko 15 už prieš susilaikę atmestas. Imko 16 už prieš susilaikę atmestas. Trečiasis pakeitimas už prieš susilaikę pritarta. 220 dėl jo balsavome. Ketvirtasis pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 222 pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtintas. Trečiasis kompromisas dėl jo balsuoti nereikia. Ir kitame puslapyje šeštasis pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. Septintasis už, prieš susilaikė pritarta. Aštuntasis už prieš susilaikė patvirtinta. Devintasis už prieš susilaikė patvirtinta. Dešimtasis už prieš susilaikė patvirtinta. Ekon pirmasis už prieš susilaikė atmestas. Vienuoliktasis už prieš susilaikė patvirtinta. Dvyliktasis už prieš susilaikė patvirtinta patvirtintas 13 už prieš susilaikę, patvirtintas 14 už prieš susilaikę, patvirtintas 15 už prieš susilaikę, patvirtintas. Ekon antrasis už prieš susilaikę, atmestas. 17 už prieš susilaikė patvirtintas, 18 už prieš susilaikė patvirtintas, 19 už prieš susilaikė patvirtintas. Ekon keturu, ketvirtasis už prieš susilaikę atmestas. 26 kompromisas už prieš susilaikę patvirtintas. 21 už prieš susilaikę pritarta. Ekon penktasis už prieš susilaikę atmestas. Dabar balsuojame dėl e, balsavimo dėl viso pranešimo, balsuojame elektroniškai. Ar visi turi savo balsavimo korteles? Jei taip, e, balsavimas prasidėjo. vienu balsuoja per daug. Ne, iš tikrųjų dviem nariais balsuoja per daug. 25 dabar. Dabar gerai. vienu e, nariu balsuoja per daug. Kolegė Nibler išsiemė savo kortelę. 25. Dabar geras skaičius. Bandome dar kartą. 25 balsavo, 18 už, 3 prieš 2 susilaikė ir patvirtinta sveikinu kolegą, su kuriuo draugė rengėme pranešimą, kuriam pritarta. Dabar periname prie teisėkuros rezoliucijos pasiūlymo ir vėlgi balsuojame elektroniškai. Dabar tik 24 jų bebalsuoja. Devyniolika už šį kartą, trys prieš, e, du susilaikė. Dabar dėl sprendimo pradėti darybą su taryba, ponia Kasteks. Norėčiau pakomentuoti balsavimą, e, iš karto pradėti trilogo procedūrą. E, šiuo atveju procedūra būtų pateisinama tik tam tikromis aplinkybėmis, nes reiktų e, pranešimą svarstyti plenarinėme posėdėje, bet tai pateisinama tik tuo atveju, jeigu vienbalsiai būtų pritarta pranešimui. Ir balsuojant ne tik čia nebuvo vienbalsiai pritarta, bet nuomonės iš esmės išsiskyrė dėl svarbių dalykų. Uh, E, dėl, vidu, dėl imko, imko komitete e, buvo išreikšta visiškai kitokia nuomonė, tai yra vienas iš pagrindinių komitetų. Be abejo, balsuojant, sudarys dauguma, kuri pasisakys už, tril, už to pranešimo svarstymą trilogė. Tačiau aš norėčiau pasakyti, kad taip forsuojamas šio pranešimo svarstymas ir, ignoruo, ir neužtikrinama, neužtikrinama demokratiška procedūra. Pirmininkas, e, laikysimės 70-ame straipsnėje numatytos procedūros ir be abejo tas pranešimas bus teikiamas plenarinėme posėdyje. Pagal 60 60 straipsnį. Galima taip elgtis, apie tai kalbėjau šitą su kolega Haba ir jokių neiškumų čia nėra. Situacija yra tokia, kokia yra. Imko komitetas išreiškia kitokią nuomonę, tačiau mūsų komitetas šiuo klausimu yra pagrindinis ir todėl siūlau dirbti ir balsuoti taip, kaip pasiūliau. Dabar balsuosime dėl mandato, dėl įgaliojimų dėrėti suteikimo, balsuojame elektroniškai. 19 už, 3 prieš, 2 susilaikė. Tuo ir baigėme šio klausimo svarstymą. Dėkoju visiems už drausmingą dalyvavimą ir toliau pagal darbo tvarkę. Ponios Regner pranešimas. Pranešė, ar norėtumėte ką nors pakomentuoti, jei negalime pereiti iš karto prie balsavimo. Antrag 5. Ir balsuojame dėl kompromisinio pakeitimo numeris 5. Tu beschlossen. Už prieš priimta. MPL 1, 4, kas už prieš priimta, MPL 2 už prieš priimta, MPL 3 už prieš atmesta. Šeštas kompromisas už prieš susilaiko priimta. Septintas kompromisas už, prieš, priimta. Vienuoliktas, čia turime balsavimą dalimis, dėl pirmos dalies balsuoti nereikia, dėl antros ir trečios balsuojame. Taigi antra dalis už, prieš, priimta, trečia dalis už, prieš, priimta. 12 regner už prieš atmesta. Pirmas už prieš atmesta. Pirmas kompromisas už prieš priimta. B už prieš atmesta. Vienas A kompromisas už prieš priimta. Penktas už prieš atmesta. Antras kompromisas už, prieš priimta. Trečias kompromisas už, prieš priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš priimta. Toliau visas pranešimas elektroniškai, prašom. Thank you. 24 abgegebene Stimmen, 24 dafür. Glückwunsch an die. 24 balsavo, visi už. Sveikiname pranešėją. Dabar periname prie Baldasarė pranešimo. Pranešėjas kažką norėtų pasakyti trumpai, ne, tai tada iš karto balsuokime. 15 pakeitimas už, prieš, priimta. 19 už, prieš, priimta, 20 už, prieš, priimta, 21 už, prieš, atmesta, 22 už, prieš, pasitikrinkime elektroniškai, 22. One more, one more to go. Okay, schließen wir. Close it. 19 dafür, 4 dagegen, eindeutig. 19 už 4 prieš aiškiai patvirtinta. 23 už prieš priimta. 54 už prieš atmes. 24 už prieš priimta. 25 už prieš priimta priimta. 26 už, prieš, priimta. 27 už, prieš, priimta. 28 už, prieš, priimta. 29 už, prieš, priimta. 30 už, prieš, priimta. 31 už, prieš, priimta. 32 už, prieš, priimta. 33 už, prieš, priimta. 34 už, prieš, priimta. 62 už, prieš, atmesta. 35 už, prieš, priimta. 36 už, prieš, priimta. 63 už, prieš, atmesta 64 už prieš, atmesta 65 už prieš, atmesta 66 už prieš, atmesta 37 už prieš, priimta 70 kas už prieš, priimta 71 už prieš, priimta 72 už prieš priimta, 38 už prieš priimta, 39 už prieš priimta, 40 už prieš priimta, 41 už prieš priimta, 42 už prieš priimta, 43 už prieš priimta. 73 atkrito, 74 už prieš atmestas 75 už, prieš atmestas 76 už, prieš priimta 44 už, prieš priimta 77 už, prieš priimta. Čia nėra pakeitimo numerio 11 straipsnio vienas vadalis už prieš priimta, 45 už prieš priimta, pirmas pakeitimas už prieš priimta priimta antras pakeitimas už, prieš, priimta trečias pakeitimas už, prieš, priimta ketvirtas pakeitimas už, prieš, priimta penktas pakeitimas už, prieš, priimta šeštas už, prieš, priimta. Nuo 7 iki 14 ar galime balsuoti kartu, niekas neprieštarauja, nuo 7 iki 14 kas už, ne, yra prieštarančių gerai, tada po vieną, septintas kas už, prieš priimta, aštuntas už, prieš priimta, devintas už, prieš priimta, dešimtas už, prieš priimta, vienuoliktas už, prieš priimta, dvyliktas už, prieš priimta, tryliktas už, prieš priimta, keturioliktas už, prieš priimta. Dabar visa nuomonė. Aštuonioliktas ir penkisdešimtas praleidome. Aštuonioliktas už prieš priimta. Trisdešimtas už prieš priimta. Dabar galime jau perėti prie galutinio balsavimo elektroniškai. Elektroniškai. Too many votes. Wir sind 26. Irgendwer ist zu viel. Per daug balsuojančių 26. Dabar gerai. 22 dafür, eine Nein-Stimme, zwei Enthaltungen. 22 už, vienas prieš, du susilaikė. Sveikiname pranešėją. Dabar galime perėti prie Mastalkos pranešimo dėl vartojimo produktų saugos. Mastalka, ar jūs norite pasakyti kažką tai prieš balsavimą trumpai? Zabech. Ačiū pirmininkė. Norėčiau mm, paprašyti jūsų padaryti lingvistinį pakeitimą, prisijungti prie mano dešimto pakeitimo. Mm, kartu yra 33, kolegės Teila pranešimas. Aš čia siūlau papildyti tekstą po žodžio vartotojai, noriu įterpti kad būtų vienodai lingvistiniai variantai suformuluoti. Nematau prieštaraujančių. Tai galime pažymėti tai protokole ir įtraukti balsuojant. Trečias pakeitimas už, prieš. Pasitikrinkime už, prieš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 E Ein EVP zu viel. Ich nehme mich raus. Komm. Vienu balsu per daug EPP, tai aš savo kortelį ištrauksiu ir tada bus išspręstas tas klausimas. 10. 14 už, 10 prieš. Priimta. Ketvirtas už, prieš. Priimta. Penktas už, prieš. Atmesta. 29 už prieš atmestą, 30 už prieš atmestą, 6 už prieš atmestą, 7 už prieš atmestą, 61 už prieš atmestą, 8 už prieš atmestą, 9 už prieš atmestą Atmesta. 32 už prieš. Atmesta. 10 už prieš. Priimta. 33. Nereik balsuoti jau. 11 už prieš. Priimta. 12 už prieš. Atmesta. 13 už prieš. Priimta. 13 už prieš priimta 34 už prieš. Neaišku, gal elektroniškai pasitikrinkime dėl 34. Devyni už 14 prieš atmesta. 15 atsimtas, 35 už prieš neaišku, elektroniškai pasitikrinkime dėl 35. dafür, 7 dagegen, eine Enthaltung. 15 už 7 prieš, vienas susilaikė, priimta 16 už, prieš, priimta 17 už, prieš, atmesta, 18 už, prieš, priimta, 19 už, prieš, priimta, 36 už, prieš. Man atrodo atmesta, bet gal pasitikrinkime dėl 36. Neun dafür, 14 dagegen abgelehnt. 9 už 14 prieš atmestą, 20 už prieš priimta, 37 už prieš priimta, 38 už prieš priimta, 39 už prieš priimta, 40 už prieš priimta, 41 atkrenta, 42 taip pat. 21 nereikia balsuoti, 43 taip pat, 22 kas už, prieš, atmesta. 44 už, prieš, priimta. 23 praleidžiam, 24 už, prieš, atmesta. 1 už, prieš, priimta. 25 už, prieš, Pasitikrinkime dėl 25, ne visiškai aiškus tai rezultatas buvo. Penkiolika už aštuoni prieš priimta. 26 už prieš atmesta. 2 už prieš priimta. 27 už prieš. Neaišku buvo, pasitikrinkime dėl 27. už 9 prieš priimta. 28 už prieš atmesta. Dabar galime balsuoti dėl visos nuomonės projekto elektroniškai. 22 dafür, 2 dagegen, keine Enthaltungen. 20 už 2 prieš susilaikiusių nebuvo, taigi patvirtinta. Bericht der Kollegin Gallo, Potential of Cloud Computing. Frau Kollegin Gallo. What? Dabar galime pereiti prie galo pranešimo dėl debesų kompiuterijos. Pirmininkas pasitaiso. Um, nuomonės autorė yra ponia Geringer de Odenberg. Žodis jums. Tikrai labai atsiprašau, sako pirmininkas. Tiesiog man buvo netiksliai užrašyta pavardė. Że takie nowatorskie raporty są w rękach pani Galo i dlatego... Nieko tokio esame įpratę, kad e, tokie pranešimai, kurio, kurie aptarė nu, įvairias naujoves, paprastai yra rengiami ponios galo. Taigi, uh, daug, nedaug laiko mes turėjome, tik porą dienų pakeitimams aptarti mūsų kompetencija čia yra gan ribota. Uh, galėjome tik tai sutarčių e, klausimus aptarti, e, kai ta kalba apie debesų kompiuteriją, teisminius, neteisminius ginčius, taip pat intelektinės nusavybės teisės. Tai yra nuomonė pranešimui, kuris rengiama savo iniciatyva, taigi mes norėjome pasiūlyti tam tikrą struktūrą, bet e, tam tikrus elementus, bet nenorėjome pernelyg ribotai viską aptarti, kadangi nežinome, kaip ateityje debesų kompiuterija plėtosis ir vystytis. Tai, aišku, eina kalba apie žmonės, kurie naudosis e, to, tokiamis sistemomis. Aš noriu padėkoti kolegoms ir sekretoriatui už puikų bendrą darbą. Eintreten, das Amendment Nummer 1. Ačiū, pereikime iš karto prie balsavimo. Pirmas pakeitimas prieš likti ir už prieš priimtą. Antras už, prieš atmesta. Trys. Trečias už, prieš priimta. Pirmas kompromisnis už, prieš, priimta. Antras kompromisnis už, prieš, priimta. Trečias kompromisnis už, prieš, priimta. Dvyliktas už, prieš, priimta, 13 už prieš priimta, 14 už prieš atmesta, 4 kompromisas už prieš priimta, 5 kompromisas už prieš priimta, 19 už prieš priimta, 6 kompromisas už Dėl 19, dėl 19 norite elektroniškai pasitikrinti. Gerai, pasitikrinkime dėl 19 elektroniškai. Bin einer zu viel, dann nehme ich mich wieder raus. Alles klar. 10 dafür, 14 dagegen. Das abgelehnt. 10 už 14 prieš atmestą. Pasirodo verta tikrintis elektroniškai. Šeštas kompromisas už prieš priimta. Septintas kompromisas už prieš priimta. 22 už, prieš atmesta. 23 už, prieš atmesta. Dabar galime balsuoti dėl visos nuomonės elektroniškai. 23 dafür, keine Enthaltung, keine Nach 23 už susilaikiusių nėra prieštaraujančių nėra. Sveikiname pranešėją. Jetzt zum Bericht des Kollegen Stojanov. Herr Kollege Stojanov. Dabar perėdame prie Stojanovo pranešimo. Ar norėtumėt kažką pasakyti? Ne. Tai tada galime balsuoti septintas pakeitimas už, prieš, neaišku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 bandžiau paspausti mygtuką, bet nesuveikė. Aš norėjau balsuoti prieš pirmininkę. Tai nepakeistų galutinio rezultato. Ja. Pabandykite gal tada kitą aparatą naudoti, šalia yra laisvų vietų, gal tiesiog panaudokite kitą aparatą. Dešimtas už, prieš, atmesta vienuoliktas už, prieš, Man atrodo, buvo atmesta 12 už, prieš, atmesta 13 už, prieš, atmesta 14 už, prieš, atmesta 15 e, už, prieš, atmesta 16 už, prieš, atmesta Aštuntas už, prieš, atmesta. Pirmas pakeitimas už, prieš. Pasitikrinkime elektroniškai, nebuvo aišku, koks rezultatas. Pirmas pakeitimas. Für 11 dagegen abgelehnt. 11 už 11 prieš atmesta. Antras už, prieš, atmesta. Trečias už, prieš, atmesta. Devintas už, prieš, atmesta. Ketvirtas už, prieš, atmesta. Penktas už, prieš. Pasitikrinkime elektroniškai dėl penkto. Zwölf dafür, zehn dagegen, eine Enthaltung angenommen. Sechs dafür, priimta. Šeštas už, prieš, atmesta. Ir dabar galime balsuoti dėl visos nuomonės elektroniškai. Neun dafür, acht dagegen, sieben Enthaltungen. Devyni už aštuoni prieš septyni susilaikė. Nuomonė patvirtinta. Sveikiname pranešėją. Dabar galime perėti prie Balazarė pranešimo dėl klaidinančios reklamos. Pone Balazarė, jūs norite kažką pasakyti? Ne, tai galime perėti iš karto prie balsavimo. Balsuokime. Pirmas pakeitimas už, prieš, priimta, antras už, prieš, priimta, trečias už, prieš, priimta, ketvirtas už, prieš, priimta, penktas už, prieš priimta. Dabar visa nuomonė, kas už. Atsiprašau elektroniškai. Prašom elektroniškai balsuoti dėl visos nuomonės. 22 dafür, 2 enthaltungen, kein. 22 už, 2 susilaikė, niekas nebalsavo prieš, sveikiname pranešėją. Pereikime prie kito pranešimo, tai yra Stojanovo pranešimas dėl mokėjimo sąskaitų. Pradėkime balsuoti. Trečias pakeitimas kas už, prieš, priimta. Devintas už, prieš. Manau, kad buvo atmesta, bet pasitikrinkime devintas pakeitimas. 17 už, 6 prieš priimta. Nemanau, kad turime balsuoti dėl 10, balsuokime dėl 11. Lingvistinis pakeitimas. 11 kas už, prieš atmesta, 4 už, prieš priimta, 5 už, prieš priimta, 12 už, prieš priimta Pasitikrinkime. 12 pakeitimas. Vienuolika už 12 prieš atmesta 13 pakeitimas, kas už prieš atmesta 14 už prieš atmesta 15 už prieš atmesta 16 už prieš atmesta 17 už, prieš, atmesta 18 už, prieš, priimta 19 už, prieš, priimta 20 už, prieš, priimta 21 už, prieš, priimta 22 už, prieš, priimta 23 už, prieš, priimta 24 už, prieš, atmesta 25 už, prieš, atmesta 26 už, prieš, atmesta 27 už, prieš, priimta 28 už, prieš, priimta 29 už, prieš. Pasitikrinkime 29. Balsuokime elektroniniu būdu. Penkiolika už, devyni prieš, priimta. 30 už, prieš, priimta, 31 už, prieš, priimta, 32 už, prieš, atmesta, 33 už, prieš, atmesta, 34 už, prieš, atmesta, 6 už, prieš, priimta, 35 už, prieš, Atmesta. 36 už, prieš, atmesta. Toliau perėsime prie 41. 41 pakeitimas. Kooperatė už, prieš, priimta. Septintas už, prieš, priimta. Pirmas už, prieš, priimta. Aštuntas už, prieš, priimta atmesta. Antras už, prieš, priimta. Dabar galime balsuoti dėl bendros nuomonės. Balsuosime elektroniniu būdu. Dafür, kein... 24 už, niekas nebalsavo prieš, niekas nesusilaikė. Sveikiname pranešėją. Dėl 20 punkto nebalsuosime, dabar 21 darbo atvarkės klausimas. Dėl teisinio pagrindo išklausysime pono Fos pranešėjo. Ačiū. Tai yra susiję su Euratomo sutartimi ir ES sutartimi ir kaip abi yra tarpusavėje susijusios. Envi norėtų 192, kad būtų įtraukta. Mes kalbame apie sveikatos apsaugą nuo jonizuojančios spinduliuotės apšvitos. 192 e, buvo paveiktas, 123 mes turėtume laikytis. Ačiū. Pone Regner, 192 yra tinkamas teisinis pagrindas. Mes kalbame apie apsaugą nuo radiacijos. Ji gali padaryti rimtą poveikį a, sveikatai. Ir 192 yra tinkamas teisinis pagrindas. Pone Lichtenberger, aš pritarčiau tam, kas ką tik buvo pasakyta. Mes nuolat grįžtame prie šio klausimo, jeigu mes rimtai norime žiūrėti į sveikatos apsaugą ir kad tai būtų svarbiausias parlamento klausimas, mes turėtume rinktis 192 straipsnį. Ponas Stojanov. Aksel Foss. Kalbame apie sveikatos apsaugą Ir 123 yra svarbus, remiantis Euratomo sutartimi. Mes kalbame apie apsaugą nuo radiacijos. Teisės reikalų tarnyba ir sekretariatas patvirtino tokį požiūrį. Todėl Aš norėčiau paprašyti, kad mes laikytumėmės teisinio požiūrio ir liktume prie 31 ir 32. Pirmininkas, galime balsuoti dėl pranešėjo pasiūlymo, laikytis 31 ir 32. Pakelkite rankas, prašau, jeigu pritarėte pranešėjui. Kas pritarė pranešėjui? Kas prieš? pasitikrinkime, balsuokime elektroniniu būdu. Trylika už, vienuolika prieš. Priimta. Galime pereiti prie kito klausimo susijusiu su teisiniu pagrindu. Išklausysime pranešėjo. Ačiū. Mes kalbame apie teisinį pagrindą ir šiuo atveju, ar mes primsime regijų pasiūlymą, komisija siūlo 209 ir 202 straipsnį. Kalba eina apie sangaudą Europos Sąjungoje. E, trečiųjų šalių tai neliečia. Taigi tinkamas pagrindas būtų 1753. Ar yra komentarų, ar yra prieštaravimų? Atrodo, kad ne, mes pritarėme pranešėjo nuomonį. Kitas darbo atvarkės klausimas dar kartą Aksel Foss. Ne. Šį kartą tai yra kolegos Peroni klausimas. Ačiū pirmininkė. Aš pritariu teisės tarnybos nuomonė šiuo klausimu. galima teikti pakeitimus, juos įvertinsime, bet aš siūlyčiau balsuoti už pirmininkas. Taip ir padarykime, kas už, kas pritarė pranešėjai, pakelkite rankas, kas prieš, kas susilaiko. Gerai. Galime eiti toliau.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 So. Nachdem ich jetzt in meinen Unterlagen hier alles wiedergefunden habe, was ich jetzt brauche, möchte Suradau visus reikalingus dokumentus ir norėčiau pasveikinti visus surinkusius į klausimą, kurio tema mokesčiai už kopijavimas meniniam naudojimui. Norėčiau ypač šiltai pasveikinti čia susirinkusius ekspertus trumpam posėdį nu, sustabdome, kad e, persėstų visi klausimo dalyviai. Penkių minučių pertrauka.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 Ačiū visiems susirinkusiems, dėkoju svečiams, kurie atėjo į mūsų posėdį. Noriu pasveikinti, juos visų pirma ir pasveikinti e, pona Jose Antonin Suarez iš Egeda, Alan Chamfort, taip pat Irena Bednarich iš Digital Europe, Xavier Blanc ir Kostas Rosoglu iš Beuk pranešėja komitete šiuo klausimu yra ponia Fransuas Kasteks ir todėl žodį iš karto suteikiu jai. Ačiū ponia pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti mūsų svečiams už tai, kad atvyko dalyvauti e, klausimuose, kurie, klausime, kuris bus šiek tiek techninis savo turiniu, bet jis yra aktualus, kalbėsime apie menininkų atlikėjų e, finansavimą, jų atlyginimą jiems už jų kūrinius, e, taip pat kultūros kūrinių sklaidą. E, pranešimas, kurį parengti man yra patikėta, jį nuspręsta renkti po to, kai ponas Barnyje, ponui Vitorino e, sutikė visą reikalingą informaciją dėl e, kopijavimo, mokesčių už kopijavimą asmeniniam naudojimui ir parlamentas nusprendė e, ir parlamentas apsvarstė pono Vitorino pristatytas išvadas. Aš e, nepristatinėsiu pono Vitorino pateiktų išvadų, bet e, suteiksiu galimybę iškart jums pasisakyti. Turime laiko iki 12.30. Norėčiau paraginti kolegas esančius salėje laikytis pasisakymui skirto laiko, kad e, būtų galimybė pasikalbėti klausimo dalyviams ir komiteto nariams. Ir tikiuosi, kad šis klausimas padės mums pasistumėti ieškant e, kompromiso. Ir jeigu padyktų priartėti prie jo, tai būtų tikrai didelis žingsnis priekin. Noriu suteikti žodį pirmajam kalbėtojui, ponui Jose Antonino Suarės. Ačiū. Norėčiau padėkoti uh, už man sutiktą galimybę išreikšti Ispanijos požiūrį. 2011 gruodžio 30 Ispanijos vyriausybė nu, nusprendė pasidomėtų e, konkrečiu e, kopijavimo asmeniam naudojimui atvejui. 2012 buvo priimtas sprendimas, kad valstybė e, turi e, mokėti dalį e, mokesčių už kopijavimą, nes pasikeitė anksčiau galiojusi sistema. Vyriausybė nustatė, kad to, to, to, tie mokesčiai per metus turi sudaryti 152 milijonus eurų maždaug per metus. Kas gyvyko po to? Nuo 2012 švietimo ministerija paskelbė informaciją apie tai, kad šalies išdė nėra lėšų mokėti o, kuriejams, už, už jų kūrinių naudojimą. Ir e, val, išdo atstovas pareiškia, kad lėšų, kad jie gali skirti nu, apie 40 milijonų, o ne 200 milijonų eurų. E, Taip pat noriu priminti, kokia buvo susidariusi padėtis. 2011 e, nebuvo patvirtintas šalies biudžetas, nes e, vyko rinkimai, o 2012 lėšus šiam tikslui skirta 5 milijonai eurų. 2012 e, rūpiučio mėnesį mokesčių organizacijos Ispanijoje atsakingos už e, mokesčių užnaudojimąsi kūriniais surinkimą padavė ieškinį į teismą. Norėčiau kai ką pasakyti apie kopijavimo įrenginių e, kainą. Jų kaina nepasikeitė nuo 2011 ir vartotojai iki šiol moka moka to, tos pačius mokesčius ir dar papildomą mokestį atsiradusi. Tai yra vartotojai mokės, moka dvigubai. O 2012 Ispanijos parlamento patvirtintame biudžete numatytas e, finansavimas mok, mokesčiams už kopijavimą asmeniam naudojimui yra tokio paties dydžio - 5 milijonai eurų. 2012 gruodžio mėnesį vyriausybė patvirtino karališkąjį dekretą, kurio pagrindu galima apskaičiuoti žalą, kurią kurie patyrė 2012-aisiais. Dokumentai e, susiję dokumentai buvo e, perduoti kuriejų, atstovaujanč, kuriejų teisės atstovaujančioms organizacijoms ir buvo e, prieita išvados, kad naujoji sistema e, sukurta taip, kad būtų pasitenkinta 5 milijonais eurų numatytais šalies biudžete ir, ir ne, ne, ne, kad nebūtų galima reikalauti mokesčių už, už patirtą žalą taip pat patvirtinti nauji teisės nuostatai ir numatyta, jog e, tos naujos nuostatos galios tik tai originaliems naujai sukurtiems kūriniams, kurie transliuojami. Visiems kitiems atvejams šios nuostatos netaikos, netaikomos. Tai reiškia, kad vartotojai, kopijuojantis kūrinius asmeniniam naudojimui, e, elgsis neteisėtai. Tai bus neteisėtos kopijos. Nenum, šiame naujame teisės akte nenumatyta galimybė prievolė siekti gyvendinimo užtikrinimo. 2000 e, 13 e, dar rengiamas, rengiama ataskaita apie 2012 kultūros e, ministerija pateikė skaičiavimus 36 tūkstančių eurų kiek buvo sumokėta mokesčių ir e, čia neįtrauktas 21 procento dydžio PVM mokestis. Nežiūrint e, pateiktų skaičiavimų teisų turėtojams numatoma sumokėti tik 5 milijonus eurų. Nežiūrint į tai, kokios išvados bus pateiktos ir kokie įrodymai būtų pateikti. Mes e, susipažinome su konsultantų pateiktų, e, pat, parengtą studiją ir joje nebuvo e, tirti E, nebuvo tirta padėtis, kaip elgiamasi su kūriniais prieinamais internetu, bei kokia yra teisų turėtojų padėtis. Konsultantai mano, kad visi kūriniai prieinami internetu turėtų būti publikuojami tik tuo atveju, jeigu yra leidimas tą kūrinį reprodukuoti. Ar Jeigu tokio leidimo, tokios licencijos nėra, tai tokius atvejus reiktų suvokti, kaip, kaip tos kaip, kaip e, tos licencijos e, ignora, kaip licencijos ignoravimą, tai, yra, tai reiškia, kad vartotojai kopijuoja tokius kūrinius. Taip pat visi kūriniai, kuriuos vartotojai e, perkelia į laikmenas esančias e, e, įvairiuose įrenginiuose. Visos tokios kopijos padarytos, pagamintos 2012 yra nelegalios, neteisėtos konsultantų nuomonė. Ir Taip pat norėčiau pažymėti keistą dalyką. Tie patys konsultantai e, domėjasi, e, at, rengė studiją apie mokamos televizijos naudojimo rinką. Tačiau vienu atveju jie pateikė vienokias išvadas, o šiuo atveju kitokias. Teisų turėtojams reikia galimybės e, imtis, reikalauti teisinio poveikio priemonių. Tačiau Ispanijoje neužtikrindamas teisingumo teismo atitinkamas nutarimas šiuo klausimu. Europos teisingumo teism, teismo išvadose konstatuojama, kad nėra, ne, neegzistuoja reikalingos tinkamos teisinės garantijos šioje srityje ir Ispanijos prokuratūra nurodė visiems prokurorams, e, kad e, visos, visų, visos kūrinių kopijos, e, jeigu mm, kopijuojami internete esantis kūriniai, yra kopijos skirtos asmeniniam naudojimui. labai sunku argumentuoti, kad kompensaciją turi mokėti asmuo, kuris pasidaro kopiją. Ir kad visi mokesčių mokėtojai turi mokėti tą mokestį, nežiūrinti tai, ar jie pasidaro kopiją ar ne. Vitorino pranešime konstatuojama tas pats, kaip ir teisingumo teismo sprendime. Ispanijos atvejais e, iliustruoja, kokie trūkumai egzistuoja dabar galiojančioje sistemoje. Ir e, mokesčiai, kuriuos moka mokesčių mokėtojai, vartotojai, taip pat yra neti, netinkamos situacijos iliustravimas. Taip pat kalbant apie e, ne, nekreipiamą dėmesio į teisų turėtojų patiriamą žalą. Taip pat noriu pak akcentuoti, kad e, in, kopijos, kurios daromos e, internetu, netitink, tokie tokie atvejai prieštarauja teisingumo teismo sprendimui. E, Ispanijos vyriausybė šios situacijos neišspręs pati. Ji yra pareiškusi, kad ji pakeitė nuostatas reglamentuojančias kopijavimą skirtą privačiam naudojimui ir numatė išimtis, kad būtų išvengta situacijos, kuomet valstybei tektų skirti daugiau lėšų e, šiai sričiai nei e, ta suma, kuri yra numatyta biudžete ir taip, anot Ispanijos vyriausybės, ji įgyvendina direktyvoje numatytus reikalavimus. Tačiau mes manome, kad direktyva nėra įgyvendinta ir situacija nesikeis tol, kol komisija nesureaguos į skundą, kurį pateikė Ispanijos teisų turėtojų, autorių teisų atstovų organizacija. Ten, tai bendras reiškinys, kurį pateikė daugiau nei 20 teisų turėtojų. E, honorarų rinkimo e, honorarus surenkačios organizacijos tą uh, E, skundą pateikė prieš metus. E, ir ponas Barnyje, nagrinėdamas ponios kas, kas teks ir pono Masi pateiktą klausimą, teigia, kad vis dar renkama reikalinga informacija, kad būtų įvertinta Ispanijoje galiojantys įstatymai prieš įmantis kitų žingsnių. E, Ispanijos e, autorių teisių organizacijų nuomonę, tiesiog sudaryta situacija ignoruoti e, teisų turėtojų padėtį, neužtikrinti tų teisių. Taip pat norėčiau e, paminėti čia naują pasiūlymą dėl autorių teisų direktyvos, naują projektą, ir taip pat pasakyti, kad, kad Ispanijos vyriausybės parengtame siūlyme, pavyzdžiui, nenumatyta taikyti šių nuostatų viešbučiams ir barams Vertinančią naują Ispanijoje kuriamą sistemą reiktų pasakyti, kad, kad tas siūlymas tikrai netitinka ES teisės normų ir jis nefunkcionuoja realiame pasaulyje kaip tokios nuomonės laiko te, laikosi teisų turėtojai. Vielen herzlichen Dank, Herr Sures. Dann kommen wir jetzt zu Monsieur Chamfort, bitte. Sie haben das. Ačiū, ponė Suarės, ponas Šamfor, žodis jums. Ačiū. Pone pirmininkė, aš esu, aš esu tikrai pagerbtas uh, ir dėkoju už galimybę pasisakyti e, tokiame forume. Paprastai um, neturiu tokios galimybės, aš pats esu kuriejas, aš e, kuriu dainas ir jas atlieku. Ir, ir, nu, ir esu čia, kad pakalbėčiau apie kopijavimą, kūrinių kopijavimą asmeniniam naudojimui. Ponas Jose Antonio Suarės kalbėjo apie e, padėtį Ispanijoje ir ji jis pristatė padėtį ir, ir mes Prancūzijoje norėtumėme išvengti panašios situacijos ir aš kaip kuriejas galiu tai patvirtinti šiandien ir noriu pasakyti, kad išreikšdamas šią nuomonę kalbu daugelio prancūzijos kuriejų vardu, kuriai mm, manau, turi teisę gauti mokestį už jų kūrinių kopijavimą ir naudojimą asmeniam naudojimui, asmeniams tikslams. Turime grįžti prie šio klausimo sprendimo, nes ir tą klausimą, kaip žinome, sprendė trys pusės e, platintojai, tai yra pramonės atstovai, kurie naudoja kūrinius. Taip pat galime viską žiūrėti iš kurėjo požiūrio taško ir e, iš vartotojų požiūrio taško. Ir e, im, import, importuotojai, e, tai yra tų kūrinių skleidėjai, tie, kurie užsima kūrinių platinimu, užsima kultūros sklaida ir jie. Užtikrina tų, tų kūrinių sklaidą ir raišką. Menininkai e, gauna užmokesti už savo kūrinius ir 27 procentai visų gaunamų mokesčių už naudojimą iš, iš, išnaudo, surinkamų išnaudojimo asmeniniams tikslams yra reinvestuojami bendram labui. Taip, yra, taip bent jau yra m, Prancūzijoje. Dar vienas rytis, e, visiškai kitokias rytis tai e, įvairūs e, festi, festivaliai, mugės, plataus masto renginiai, taip pat e, kultūros dienos, kuriems yra naudojamas tas didelis finansavimas surinkamas 27 procentai tų lėšų. Taip pat galime kalbėti apie, na, apie vartotojų požiūrio tašką jeigu e, kopijavimas asmeniniam naudojimui e, nebūtų mokamas, nebūtų numatytas mokestis, tai tie visi renginiai e, nebegalėtų būti organizuojami. Tai aišku, tikrai būtų liūdna ir tiems, kurie tuos renginius susirenka. E, Kaip jūs sakiau, aš paprastai ne, ne, nesupratęs kalbėti tokiuose renginiuose ir tokiuose forumuose, turiu čia kai kuriuos duomenys. E, pavyzdžiui, galiu pakalbėti apie e, festivalį vykstantį netoli Paryžiaus, Rock on Scene jis vadinasi, ir jo rengimui naudojamos lėšos surenkamos e, iš mokesčio mokamo už kopijavimą privačiam naudojimui. Didžioje Britanijoje e, kopijavimo, tokių tok, tok, tok, mokesčių nėra, toks fondas nerenkamas ir e, nekaupiamas ir, ir pavyzdžiui, mokesčiai už bilietus, bileto kaina už dalyvavimą tokiame festivalėje Didžiojoje Britanijoje yra e, didesnė. Ir aš manau, kad jeigu tokie mokesčiai būtų tas mokestis būtų panaikintas, tai tikrai būtų nenaudinga vartotojams. Ir reiktų suvokti, kad e, tose šalise, kur e, tokių mokesčių nėra, tai mm, kainos, pavyzdžiui, už į, įrenginius. E, kur, kuriais galima kopijuoti kūrinius, yra daug didesnės. Ir manau, kad tie trys partneriai, trys susijusios pusės turėtų neginčytis tarpusavyje, bet susitarti ir siekti, kad mokesčiai uh, užkopijavimą asmeniam naudojimui išliktų, nes, nes dalis tų surinkamų lėšų panaudojama kultūros sklaidai ir tai taip pat e, leidžia menininkams, kuriems toliau dirbti, o vartotojai gali, turi galimybę tuos kūrinius kopijuoti, juos naudoti Ir tai tikrai yra bendros kultūrinės erdvės praturtinimas. aš, na, galbūt mano pasisakymas nebuvo labai sklandus, gal, galbūt ne, ne viskas buvo aišku, bet aš e, išreiškiau daugelio menininkų, daugelio kuriejų nuomonę ir būtent todėl ir atėjau į šį renginį. Ačiū Jums už a, e, Jūsų pasisakymą. Dabar Irena Bednarich iš Digital Europe. Taip, Jūs labai gerai ištarėte mano pavardę. Tikiuosi, kad mano pristatymas toj pasirodys ant ekrano. Aš esu e, vartotojų asociacijos pramonės atstovė ir šiandien aš norėčiau pakalbėti apie keletą esminių dalykų. Mes turime labai nedaug laiko, žinoma, todėl norėčiau pirmiausia sutelkti dėmesį į problemą susijusią su mokesčiais už kopijavimą asmeniam naudojimu. Dažnai girdime, kad tokios problemos lyg ir nėra. Uh, O vėliau aš norėčiau sutelkti dėmesį į pono Vitorino pranešimą ir pakomentuoti rekomendacijas, kurias dabar jūs nagrinėjate. Aš norėčiau pirmiausia pradėti nuo to, kaip mes žvelgiame į kūrybiškumo ekosistemą. Norėčiau, kad būtų visiškai aišku, kad ICT pramoniai reikia gero turinio, kad būtų parduodami įrankiai ir platformos, o turinio pramoniai reikia mūsų įrankių, kad galėtų pasiekti platesnę auditoriją. Priežastis, dėl kurios aš kalbu apie e, tokį abipusį susijusi ratą, yra tokia, kad dažnai šios diskusijos yra pateikiamos kaip prieštaraujančios. Teigiama, kad ICT pramonė bando nužudyti, užgneušti kultūrą ir panašiai. Tiesiog norėčiau e, patikslinti, kad e, jeigu mes bandytume taip viską pateikti, tai būtume iš ties nelabai išmintingi. E dabar kokiosgi yra problemos? Pirmiausia, Mes manome, kad mokesčių rinkimas nuo priemonių yra tam tikra teisingumo sistema, kuri buvo sukurta 70-ame dešimtmetyje. E, paskirstimo sistema ir turinio naudojimo modeliai buvo skirtingi. Mes turime atsižvelgti į tai, kad pasaulis iš esmės pasikeitė, todėl reikia iš esmės peržiūrėti, kaip veikia ši sistema. Kokiosgi yra trys pagrindinės problemos sistemoje? Dažnai sakoma, kad nesama jokių problemų. Mes manome, kad yra trys pagrindiniai sunkumai, kuriuos reikėtų įveikti ir ponas Vitorino iš tiesų e, suteikia mums labai aiškę nuomonę daugeliu šiuo klausimu. Pirmiausia, stinga nuoseklios metodologijos. Na, 30 metų Europos lygių mes kalbame apie tokio pobūdžio mokesčius. Aš 8 metus dirbu šioje srityje ir vis tik mes kalbame apie esminius bazinius dalykus. Yra žmonių, kurie mano, kad mokestis yra kaip kompensacija už piratavimą. Jis Prancūzijoje yra e, teisės precedentai, e, yra, du, yra dvi bylos, kuriuose netrukus Mm, pasirodys nutartis. Kalbant apie nuoseklę metodologiją, reikia pasakyti, kad e, kalbama apie teisę e, daryti kopijas. Egzistuoja Prancūzijoje precedentų teisė, kuri aiškiai rodo, kad kopijavimas yra išimtis ir Vitorino e, rekomendacijose yra sakoma, kad kopijavimo savoka yra pasenusi ir nebereikia kopijos, kad galėtum teisę tai džiaugtis skaitmeniniam pasaulyje e, turiniu. Taigi pirmiausia yra problema susijusi su metodologijos, nuseklios metodologijos stygiu. Antras - efektyvių surinkimo sistemų stoka. E, aš nekalbėsiu apie administracinę naštą, nes e, Iš ties tai užtruktų labai daug laiko, tikiuosi atsakyti jūsų klausimus. Sistema turėtų būti tokia, kad surinkti mokesčiai būtų efektyviai panaudojami. Trečia problema e, - trunka efektyvių paskirstimo sistemų. E, Prancūzijos audito rūmai yra pateikę savo išvadas, jos yra labai svarbios. Iš esmės, e, Prancūzijos audito rūmai kasmet peržiūri kaip surinkimo visuomenės veikia. Ir šioje skaidrėje matome 2010 metų ataskaitos duomenis ir čia matome tuos rutuliukus. Ir tai rodo, kaip lėšos pereina iš vienos visuomenės į kitą, kol pasiekia teisėtą teisų turėtoje. Auditorumai paskaičiavo, kad kai, tu, kai importuotojas arba gamintojas sumoki mokestį, pinigai perina per vidutiniškai šešias surinkimo e, visuomenės ir tik tada pasiekia menininką. Čia jie naudoja stiprias formuluotės, nenorėčiau, e, kad galvotumėte, kad tai yra mano e, formuluotė. Ir čia yra sakoma, kad pinigai yra gaunami, o išeina tų pinigų iš visuomenės šiek tiek mažiau, nes dalis lieka administracijos tikslams. Ir dar vienas dalykas, prieš perinant prie Vitorino pranešimo. Manau, kad komisija labai gerai pasidarbavo, bandydama kvantifikuoti tuos sulaikytus pinigus surinkimo visuomenėse, tarpininkuose, prieš jiems patenkant teisų turėtojams. Ir skaidrės apačioje e, matome E, kad kalbama apie CRM direktyvą 2010 metais svarbiausios visuomenės buvo surinkusios 3,6 milijardus eurų įsipareigojimų teisų turėtams. Aš tiesiog cituoju duomenis, kurie rodo, kad ne viskas yra tvarkoj. Dabar Vitorino pranešimas, kągi nuveikia buvęs komisaras ir ką turi veikti pramonė. Digital Europe kreipiasi į komisiją ir Europos parlamentą, kad būtų įgyvendintos e, Vitorino rekomendacijos. Vitorino, kągi jis stengiasi pasiekti? Jis bandė pritaikyti 70-metyje sukurtą sistemą, kuomet realybė buvo visiškai kitokia e, realiam dabartiniam pasauliui. Žinoma, mums reikėjo tarpininko, kuris nurodė, kad egzistuoja vidaus rinkų e, problemų. Antras svarbus dalykas, mes neturėtume to pamiršti, yra štai koks. Jis sakė, kad e, vartojant turinį esama tam tikrų tendencijų, į, kuriuos, į kurias mes turime atsižvelgti. Ir turime žiūrėti į prieigą prie e, turinio ir turinio nuosavybės. Aš fiziškai galbūt nebeperku e, CD, bet aš galiu prisijungti prie teisiškai įgyto konte, e, turinio. Ir tam nereikia būti technikos ekspertų, kad kai prieini prie turinio, tai tuomet mokesčiai už kopijas nebėra tokie svarbus. Jis sako, kad mes turime ieškoti naujų monetizavimo modelių turinio teisų turėtojams. Mes turime užtikrinti, kad teisų turėtojai gautų kompensacijas ir tokia sistema turėtų būti tvari, laikantis turinio vartojimo taisyklių. Aš e, klausimų atsakymų e, sesijoje galėsiu atsakyti į jūsų klausimus, nes mes šiek tiek skirtingai interpretuojame rūmų e, pasisakymą. Kitas dalykas yra vidaus rinkoje problemų ir kągi siūlo Vitorino sprendžiant šiai problemai. Jis sako, kad mokesčiai turi būti mokami galutinėje šalyje, kurioje gyvena vartotojas. Taigi tokiame pasaulyje, koks yra šiandien, mes turime rinktis galutinę e, šalį, nes ICT e, priemonės iš tiesų juda Europoje mokesčių netaikymas profesionaliems vartotojams. Kita rekomendacija. Įdomu, kaip ponas Vitorino bandė atsakyti į du klausimus. Vidaus rinka pirmas ir antras yra pada vienas bylos taikymas. E, šitoje byloje yra sakoma, kad jeigu esi verslo klientas, pavyzdžiui, bankas, tai nėra jokios prezumcijos, kad tu darysi kopijas asmeniniam naudojimui. Taigi teoriškai jis teigia, kad reikia nustatyti eksantę išimtis. Tai reiškia, kad jeigu esi verslo klientas, neturėtum mokėti mokesčio apskritai. Ir jis siūlo taikyti eksantę sistemą. Antrasis jo pasiūlymas yra toks. Reikia įvertinti, ar galutinis vartotojas yra verslo subjektas ar ne, kad galėtum taikyti eksantę išimti. Ir jis teigia, kad pats geriausias praktinis būdas padaryti tokį atskirimą, nustatant, kas yra galutinis vartotojas, yra numatyti, kad mokestis būtų mokiamas mažmeninko lygyje, dažnai importuotojo lygyje šitie mokesčiai yra mokami. Taigi kiekvieną kartą, kai asmeninis kompiuteris e, kerta Vokietijos sieną, e, mokestis yra mokamas Vokietijoje, kai kerta Austrijos Austrijoje. Ir tada grįžus į Vokietiją e, prašoma sugražinti tokį mokestį, nes pinigai jau sumokėti Austrijoje. Taigi mokesčio mokėjimas mažmeninko lygyje yra vienas iš galimų sprendimų. Ir paskutiniai du e, pastebėjimai reprografijos e, srityje. Sakoma, kad reikia daugiau dėmesio skirti veiklos vykdytojo mokesčiams, negu kad e, programinių lygių renkamiems mokesčiams. Pavyzdžiui, egzistuoja skirtingos sistemos, kaip ir spausdintuvą Belgijoje. Sistema yra vienokia, kai mokė PVM, gauni deklaraciją, kiek turi dar atsakyti klausimus, kiek kopijų padarai e, vienais ar kitais metais. Ir paskutinis pastebėjimas - žalos apibrieštis. Tai yra didžiulė problema, niekas nežino, kaip turime apibriežti žalą. Žala iš tiesų yra pagrindas, kalbant apie mokesčius. E, praėjus 30 metų nuo diskusijų pradžios mes nežinome, kaip įvertinti žalą. Ponas Vitorino pateikė labai naudingą gairę. Jis sako, kad reikia atsižvelgti į prarastų pajamų savoką. Kągi tai reiškia? Mokesčiai yra renkami kam? Jeigu aš įsigyju Benabach CD, pavyzdžiui, galiu pasidaryti kopiją savo automobiliui. Tai reiškia, kad aš nepirkau papildomo CD savo automobiliui. Todėl yra prarandamos pajamos. Aš nepirkau papildomo CD. O Vitorino sako, kad mes turime pasirūpinti tuo, kad būtų atsižvelgta į vartotojų lūkesčius, kiek žmonės uh, būtų pasirengę mokėti už antrą, trečią, penktą originalų CD, jeigu jiems nebūtų leista daryti kopijas. Ir pabaigai e, keletas įdomių dalykų. Europos Teisingumo teismas yra pateikęs įdomių pastebėjimų. Buvo daug bylų susijusių su mokesčiais. Teismas buvo tiesiog užgultas daugybę bylų, ne viskas yra taip jau ir aišku. Amazon byla ir naudojimo prezumcija. Padavan byla, aš jau ją minėjau anksčiau, teismas aiškiai pasakė, kad jeigu subjektas yra verslo subjektas, bankas, pavyzdžiui, nereikia mokėti mokesčių. Bet jeigu tu esi fizinis asmuo, Jeigu galtinis naudotojas yra fizinis asmuo, ar yra um, e, naudojimo prezumcija? Teismas sako taip, naudojimo prezumcija egzistuoja. Galime daryti prielaidą, kad jeigu įsigyji įrašoma DVD, galime daryti prielaidą, kad pasinaudosi tokiu DVD daryti asmeninės kopijas. Tačiau, ir tai yra labai svarbus, tačiau Amazon bylos atveju teismas kalba apie panaikinimą e, naudojimo prezumpciją arba ginčytiną panaudojimo prezumpciją. Ir pateikė pavyzdžius, kad e, vartotojas gali atgauti e, sumokėtus pinigus, nes jis nedaro asmeninių kopijų ir negalima skirti mokesčio už tai, kuo tu nesinaudoji. Ačiū. Vielen herzlichen Dank für diese interessanten und umfassenden Ausführungen. Wir kommen dann jetzt zu Herrn Xavier. Labai ačiū už mm, tokį platų pristatymą. Dabar mes man iš Ivarės. Bonjour, merci beaucoup pour cette occasion. Labą dieną. Mm, aš kalbėsiu už plastis. Mes vienijame 35 struktūrų kultūras, menininkų ir atlikėjų organizacijas, tai yra 4 šimtai tūkstančių maždaug būtų mūsų narių. Uh, nuo 70-mečio. Aš ne, ne, ne, nekalbėsiu apie pasaulio sukūrimą, bet galiu pasakyti taip, tarptautinių lygmenių maždaug su bendrijos teisynų po truputėlį tos toje e, srityje atsirado po truputį nuostatų. Nėra kol kas kolektyvinio valdymo nuostatų menininkams, atlikėjams, e, išskyrus kažkokius tai ypatingas žvaigždės žvaigždės, gal jeigu, yra, jeigu koks menininkas, artistas, atlikėjas pasirašo sutartį, kur atsisako savo sutarčių, tai viskas jis daugiau jokių teisinių beturi. Ir tada, pavyzdžiui, mm, tos teisės, kurių neturėtų būti leidžiama perleisti pagal sutartį, turėtų būti aiškiai apibrieštos ir reglamentuojamas ES teisės. Taigi tos teisės yra labai svarbios artistams, meninkams, atlikėjams. Čia kokia bebūtų terminologija, jos yra labai svarbios. Ar mūsų narių eina kalba maždaug apie trešdalį pajamų, pajamų, kurias gauna meninkų ir atlikėjų organizacijos už kolektyvinės teises. Aišku, kad tai yra labai didelė dalis, tai yra menininkų, artistų atlyginimo labai svarbi dalis. Jį reikia pasakyti, kad jie neturi kitokių galimybių gauti kažkokias tai pajamas iš autoriaus teisų, išskyrus labai nedidelę mažumą, nedidelę grupelę tokių, kurie užsitikrita tokias teises per sutartis. Mm, tai po truputėlį, aišku, kaip jau sakiau, Nuo 70-mečio viskas e, vystėsi, 80-metis, 90-metis, korekcijos visos iš tikrųjų viskas logiškai vystėsi iki šiandienos situacijos. Dabar mes turime skaitmeninės visas technologijas, skaitmeninės laikmenas ir aišku, kad atsirado disbalansas tarp teisių autorių, turėtojų, um, artistų, menininkų ir naudotojų. Aš kaip jau minėjau, um, Labai svarbi yra mm, artistų ir meninkų dalis į bendrą kultūrinį paveldą, bendrą kultūrinį produktą visose valstybėse. Ir šiame kontekste pana Vitarino pranešimas, mm, aišku, kai kuriuos elementus išryškino. Pirmas dalykas, dėl ko būtų didelės problemos, e, tai yra kiek bu, įmanoma kontroliuoti kopijavimą, kiek įmanoma autorizuoti, licencijuoti kopijavimą, ar e, kopijavimo reprodukcijos teisės turėtų būti siemas tik tai su mokesčiais už asmenio naudojimo kopijavimą. Čia reikia kalbėti apie tai, kad tokios nuostatos nėra e, realios vartotojui tai būtų labai griežtos nuostos, bet to tai netitiktų bendrijos teisino ir tai patvirtino taip pat ir Teisingumo teismas, neseniai um, įvertinęs, kad neįmanoma a, tose valstybėse, kur yra kažkokiu tai a, išimčių asmeniam naudojimu numatyta, atmesti tokiu atlyginimo variantų, kur, pavyzdžiui, kopijavimas būtų daromas pagal licenciją. A, toliau kitas dalykas. A, kad mažmeniniams e, pardavėjams užkraunama ta našta e, su, už visą atlyginimą surinkti mokesčius už, už kopijavimą. Visų pirma, reikia suprasti, kad našta yra labai didelė, labai brangiai kainuoja, bet to yra e, importuotojų dar dalis, reikia nepamiršti to. Ir jeigu visas, visa mokėjimų našta užguls tik tai mažmenininkus, aišku, kad bus viskas labai sudėtinga ir labai brangu jiems ir akivaizdu. Ir, ir štai man mano kaiminė apie tai tik kalbėjo, kad tai labai brangu, nes visas tas pajamas surinkti iš, iš mažmenininkų, aš irgi galėčiau lentelės parodyti, kad iš tikrųjų tokios sistemos gerai neveikia, tai nėra realu, nėra išmintinga ir tokios nuostos, kokios um, čia yra, yra patvirtinus ir teisingumo teismo. Dabar dėl profesiniais tikslais naudoj e, kopijavimo, čia viskas aišku, čia įvertinta, taip pat ir teisingumo teismo ir sprudencijoje, yra naujos sistemos, nacionalinės sistemose numatytose, atsižvelgiama į tokius elementus, į to, tokį variantą, bet reikia nepamiršti, kad reikia kažkaip užtikrinti skaidrumą e, vartotojo pusėje, kad būtų aišku ir dėl mokesčių, kurie turėjo būti būti mokami už kopijavimą asmeniais tikslais. Um, Dabar, kas yra šiandien nepraktikuojama, bet ką reikia paminėti, tai mes suprantame, kad egzistuojančios sistemos dėl įrangos ir dėl, pavyzdžiui, saugojimo, internetinio saugojimo laikmenose sistemos turi būti įmanomos, gyvybingos, pažiūrėjau, Ispanijoje, tarkime, de facto ir iš viso yra panaikinti mokesčiai už asmeninį naudojimą. Ir iš tikrųjų, tai tos sistemos, kurios dabar egzistuoja, tikrai gali būti pritaikytos prie naujų įrašymų, įrašų lėšų saugojimo būdų. At, atlyginimas yra labai svarbus e, autorių e, e, teisų turėtojams ir tai yra tikrai pateisinamas, pagrystas dalykas. Turėčiau kalbėti dar, pavyzdžiui, ką mano kaiminė iš Digital Europe minėjo, kaip interpretuojama visa informacija buvo ta ir, ir um, lentelė iš Prancūzijos situacijos, jis sakė, kad vidutiniškai yra šešios organizacijos, per kurias praeina tie mokesčiai. Uh, už kopijavimą asmeniniais tikslais. Tuo tarpu, kai iš tikrųjų lentelė buvo parašyta maksimum, maksimaliai šešios organizacijos. Taigi, na, ne visiškai čia viskas tikslu. Um, dabar tas turinys, įrašai, tie darbai. Um, visa tai yra skaitmeninės rinkos dalis, aišku, su kultūriniu elementu, kai kurie gamintojai turtėja nuo to, parduodami savo įrangą jau daug metų, kadangi jau buvo ten tas, m, mm, buvo atsižvelgta į tą atlikimą, tos kūrinius. Meninkai, atlikėjai, labai retai tikrai pralopsta, jų darbas yra labai sunkus, jų, jiem reikia mokytis ilgai ir sunkiai, praktikuoti savo darbą kasdien. Tai yra normalu, kad jeigu iš tikrųjų yra kažkoks tai kūrinys sukurtas, jeigu yra kažkoks atlikimas įrašytas, kažkoks veikalas, tai kad normalu, kad jis turi būti saugojamas e, atitinkamomis teisėmis ir atsižvelgiant į pasikeitimus visus rinkoje Um, reikia turėti omenyje, kad pardavimas to kūrinio galbūt bus dabar visiškai kitoks ir jo išsaugomas yra kitoks. Tai, ne, tai, tai reikia turėti omenyje į visus tuos, um, ne vien tik tai. Uh, ausinukus, uh, nešiojimus kompiuterius ir taip toliau, kur jie nėra tušti juk. Uh, ir uh, mokesčiai už kopijavimą asmeniniams tikslams, turi, kaip matėme Ispanijoje, turi būti pagrysti, protingai nustatyti, paremti sukūrimo principų. Niekas, aišku, neteiks, kad reikia mokėti mokesčius už kopijavimą asmeniniais tikslais, jeigu tas kopijavimas, tas reprodukavimas nebevyksta, tai normalu. O atlyginimas už kopijavimą asmeniniais tikslais yra iš tikrųjų esminė dalis, kai eina kalba apie kūrėjų, autorių, atlikėjų teisų išsaugojimą. Ačiū. Vielen Dank, Herr Long. Jetzt haben wir als letztes aus dem Bereich der Verbraucherschützer Herrn Kostas Rousseau. Ačiū. Ir dabar žodis ponui Kosto Risoglų. Ačiū. Aš atstovauju vartotojų, Europos vartotojų organizaciją ir noriu išreikšti nusivylimą. Dirbame penkis metus šiuo klausimu, dirbame komisijos darbo grupėje ir dėje kalbame apie tuos pačius dalykus. Mane nustebino, e, ką tik čia kalbėję kalbėtojai. Ir aš, na, aš nesakau, kad sistema yra ideali, tačiau neišgirdau nei vieno siūlymo, kaip tą sistemą tobulinti ir nebuvo siū, pasiūlymų dėl jokių alternatyvų. Taip pat kalbėtojai mane nustebino tuo, kad jie lygino kompensacijos už e, kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais dydžio lyginimą su kitais mokesčiais. E, autorinių teisų direktyvoje nekalbama apie konkretų dydį, kalbama apie tai, kad e, atlyginimas turi būti tinkamas ir deramo dydžio. Ir teisingumo teismo. Teisingumo teismas uh, europeizuoja autorinių e, teisių nuostatus. E, autorinių teisių e, teisės įstatymų keitimas vyksta teismuose šiuo metu. Uh, Aš pritariu pono Vitarino pranešime išdėstoms išvadoms ir manau, kad daugelis joms pritarė. Visų pirma, tai yra vidaus rinkos problema. Ponas Vitarino kalba apie tam tikrą ištrinti įtampą vidaus rinkoje. Tai yra tiesa. Ir dabartinė sistema iš tikrųjų buvo sukurta 70-ame dešimtmete ir šiai epochai jau nebetinka. Turime kalbėti apie tai, kaip tą sistemą galėtume pakeisti. Žinoma, rytoj to ne, neįgyvendinsime, nepasieksime, bet e, trumpuoju laikotarpiu kalbėkime apie tai, kaip sistemą tobulinti, padaryti ją teisingesnė, teisė, teisėta, bet ir neapsimetinėkime, kad ji yra tinkama. Ji yra netinkama, ji yra sužlugusi ir ją reikėtų keisti kitokią sistemą. Parlamentas daug kartų kalbėdamas apie atlyginimą už kūrinių atgaminimą asmeniais tikslais kalbėjo apie tarp valstybinę E, internetinė prekyba. Kaip suderinti tuos dalykus? Norėčiau priminti pono Vitorino patiktas rekomendacijas, kurioms tikiuosi daug kas pritas. Visų pirma, skaidrumo siekis. E, Skaidr, skaidriai kalbu apie skaidrų at, e, kompensacinio mokesčio rinkimą ir paskirstimą ir taip pat skaidrę informaciją vartotojui. Vartotojas turi teisę žinoti, kam naudojamos e, lėšos, kurias jis moka. Ir e, mokestis už kūrinio atgaminimą turėtų būti trauktas į kainos e, ir aiškiai nurodytas kainoje. Išimtis, apie kokias išimtis kalbame. Autorių teisių direktyvoje kalbama už sąžininką atlyginimą, tik tai už tam tikrus kūrinius ir už jų atgaminimą, už kūrinio atgaminimą asmeniniams tikslams. BEUK organizacija neseniai atliko tyrimą su vartotojų organizacijomis Europoje. Paprašėm, kreipėmės į įrašų kompanijas, į akademikus, e, kad jie e, pakomentuotų, kurie teisės aktai šioje srityje yra aktualiausi. Jie atsakė, jie pasipatikė tą patį pavyzdį. Ir aš paklausiau, štai ko, jeigu mano sunus sunaikins mano e, diskus ir ar Ir ar aš turiu teisę pasidaryti e, atsarginę kopiją tų įrašų, e, e, skaitmaninių diskų įrašų? Atsakymas buvo žinoma, kad tokią teisę aš turiu. Taigi, apie kokias išimtis kalbame, komentuodami teisės aktų galiojimą kūrinių atgaminimui asmeniniams tikslams. Daug kalbame apie mm, kūrinių panaudojimą profesionaliems tikslams ir asmeniniams tikslams, komentavome teisingumo teismo nutartis. Aš ne, nepritariu minčiai, kad viskas išspręsta. Aš pats pagal išsilavinimą su teisininkas, aš verčiuosi teisininko profesiją ir aš nemanau, kad direktyva, kurioje numatytas uh, atlyginimas už kūrinių atgaminimą asmeniais tikslais kalbėtų apie neteisėtą kopijavimą. Man atrodo, kad ten kalbama tik tai apie teisėtą kūrinių kopijavimą. Dar vienas dalykas - autorinių teisų direktyva 35 punkte e, teigia, jog e, kad autorius negali reikalauti atlyginimo už kūrinį, už kurį jau buvo, už kurio naudojimą jau buvo sumokėta ir toliau kalbėtojas cituoja direktyvos tekstą. Kalbame, direktyvoje kalbama apie ekonominę e, tokio kopijavimo daromą žalą. Apie tai kalba ir ponas Vitorino savo pranešime, tai akcentuoja ir teisingumo teismas. Dažnai girdime terminą atlyginimas. Tai neteisingas terminas. Turime kalbėti apie kompensacinį atlyginimą. Tai, reik, tai reiškia, kad reikalinga sistema, kuri užtikrintų patirtos žalos negautų negauto kompensacinio atlyginimo sugražinimą, žalos atitaisimą. Uh, Taip pat autorinių teisų direktyvoje kalbama apie minimalę žalą, kai padaryta žala yra minimali, už ją kompensacinio atlyginimo galimybė išieškoti nenumatyta. Reikia numatyti saveikumą, nuostatas, kurios užtikrintų saveikumą. Uh, Jeigu aš, pavyzdžiui, noriu persikelti kūrinį iš savo kompiuterio, kurį turiu namuose, į nešiojimą įrenginį, tai neturėtų būti neteisėta. Nes e, autoriams ekonominės žalos tai netneša. Ir vartotojai neturėtų būti kalti dėl to, kad trūksta saveikumo šiuo atveju, nuostatų suderinamumo. E, E, taip pat, jei aš saugau kažkokią, turiu kažkokią informaciją įrašytą laikmenuose, aš pasidarau atsarginės kopijas. Kai kuriuose šalise buvo e, įvesti mokesčiai už m, skaitmeninio atminties kortelių naudojimą. E, ka, filmavimui skirtose kamerose, bet, bet tačiau aš su tą kamerą nuėjęs į biblioteką, juk nenusifilmuosiu knygos. Turime kalbėti apie tai, kokia nauja sistema yra reikalinga. Ir tenka apgailestauti dėl to, kad komisija visą savo pastangas yra sutelkusi į kitą sritį, kitą klausimą. Ir reikėtų atsisakyti sistemos, kuri mums yra, kuri yra netinkama. Todėl parlamentas turėtų palikti erdvės tos naujos sistemos atsiradimui. Reiktų renkti diskusijas ir svarstymus, kaip jų turėtų atrodyti. E, Taip pat reikia sukurti tokią sistemą, kur užtikrintų, kad teisų turėtojai tiesiogiai gautų visą atlyginimą už jų kūrinių naudojimą. E, taip pat kalbant apie kūrinių persikėlimą, atgaminimą iš interneto, E, tai reikėtų numatyti mokestį už pirmąją kopiją, už atsisiuntimą kūrinio iš interneto, o ne už paskesnės, kuomet perkeliamas kūrinys iš vieno asmeninio įrenginio į kitą. Taip pat buvo daug kalbėta apie Ispaniją, buvo minėta Junktinė karalystė. Junktinėje karalystėje netaikomi šie įstatymai, e, dėl, nu, nu, kurie numato kompensacinį atlyginimą už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais. E, ten tiesiog keičiama sistema ir, manau, bus numatyta vieninga sąžiningo tinkamo kompensavimo už kūrinių naudojimą sistema. Und antworten und Stellungnahmen von Seiten der Kollegen. Ačiū, dabar galime perėti prie klausimų atsakymų dalies. Kreipiuosi kolegas, ar turite klausimų? Pirmiausia, ponia Kasteks. Pone Galiau. Merci. Oui, euh... Ačiū, norėjau keletą pastebėjimų išsakyti. Visų pirma, Digital Europe atstovą patikinti, kad atstovę patikinti, jį tikrai pamiršo tokius dalykus kaip kolektyvinių teisų valdymo organizacijų skaidrumo ir taip toliau. Tai tikrai mes daug dirbome tais klausimais. Uh, pastarosius kelius metus ir iš tikrųjų skaidrumo taisyklės dabar bus taikomos kolektyvinių teisių mm, organizacijoms ir mm, turėsime galimybę garantuoti, kad būtų išvengta piknaudžiavimo. Tai tokį dalyką norėjau akcentuoti. Um, antras dalykas, ką reikia, į ką reikia atsižvelgti, yra tai, kad um, daug yra atlikta tyrimų, kurie rodo, kad elektroniniai įrenginiai tikrai nekainuoja pigiau ten, kur nėra kopijavimas menės tikslais, kaip, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje. Ponas Ranšanfor sakė, kad vartotojas priešingai yra naudos gavėjas, nenukenčia nuo to. Iš tikrųjų, jis turi galimybę pasinaudoti, pavyzdžiui, tokiais dalykais kaip reprodukcija, ar pakartotinis peržiūrėjimas, panaudojimas, pavyzdžiui, kažkokio spektaklio ar panašiai gyvai, tai ir, ir, ir po to peržiūrėjimas tai tikrai yra gerai. Toliau dėl pirkimo, perpirkimo. Ar mes turime ginti ES ar ne? Jeigu mes norime ginti ES, tai geriau reikėtų uh, siekti, kad tie mokesčiai užgultų a, gamintojus ir importuotojus, jų pečius, nes dažniausiai jie yra ne europiečiai. Tai mums reikia galvoti visų pirma apie Europos ekonomiką. Ar gal mes esame mazochistai ir mes norime, kad tie mokesčiai užgultų europiečius. Iš tikrųjų, ketvirtas būtų mano dar toks pastebėjimas. Uh, priedo ta sistema, mm, kurią pasiūlė ponas Vitorino, yra labai sudėtinga, sunkiai gyvenidama, brangi ir iš tikrųjų aš nematau jokio intereso ją pritaikyti, na nebent tai tiesiog yra grinai mazochistiniais tikslais. Danke, Frau Kollegin Kastex. Okay. Ačiū. Ponas Engströmer ir ponė Nibler. Ačiū. Pagaliau mes turime puikią galimybę patobulinti Europoje veikiančią vidaus rinką, panaikindami taisyklės vietoj to, kad įvestume naują biurokratinę naštą. Tiesiog norime panaikinti pasenusius dalykus, kurie trukdo vidaus rinkai plėtotis. Tai yra puikia galimybė. Šie mokesčiai neturi jokio pagrindo. Apskritai, net kalbos negali būti apie moralinį pagrindą. Aš turiu daug E, diskų namie ir kodėlgi aš juos įsigijau, aš turiu video kamerą, man patinka filmuoti savo šeimą. Aš neperku naujų e, įrenginių ir negalėčiau įsigyti jų, kad galėčiau užpildyti vieno terabaito diską tai būtų nepaprastai brangu ir niekas taip nedaro. Terabaito talpos diskas gali talpinti pusę milijono ar milijoną e, dainų. Taigi, faktiškai e, tokie dideli e, diskai nėra papildomi naujais papildomais įrenginiais. Ir mes kalbame apie legalų kopijavimą, mesgi nekalbame apie piratavimą internete ir nelegalų e, kopijavimą. E, iš tiesų būtų net kvaila apie tai kalbėti. Taigi esmė kalba apie žmonės, kurie teisėtai įsigyja muzikos e, kūrinių. Mano mobilus telefonas, pavyzdžiui, Aš juo e, skambinu ir siunčiu žinutės ir aš tikrai nesinaudoju juo muzikai talpinti, muzikai, kurią įsigijau iš kitų šaltinių. Ir dar vienas dalykas. Mes kalbame apie kompensavimą už teisiškai įsigytas dainas ar kūrinius. Jeigu gamintojai ir teisų turėtojai mano, kad jiems reikia uh, o kompensuoti už tai, kad žmogus įsigijęs CD e, ir, ir jos klausosi savo mobiliajame įrenginyje. Tai turime vadovautis rinkos dėsnės, jeigu atrodo, kad e, mes prarandame pajamas, jeigu kažkas tik įsigyja CD ir klausosi muzikos, tai pasiūlymas būtų toks, e, prašykite aukštesnės kainos, juk tai yra rinkos ekonomika. Dabartinė sistema yra neprasminga, neveikia. Mes turime dabar puikią galimybę pagerinti vidaus rinkos veiklą, panaikindami visiškai pasenusius ir neprasmingus elementus. Dėkoju. Dabar ponė Nybler. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti visiems šiandien kalbėjusiems ekspertams. Šiandien vykstančios diskusijos yra itin įdomios. Na, ne pirmą kartą mes jau šį klausimą svarstome, iš tiesų jau daugelį metų šis klausimas yra svarstomas, aš visuomet stengiuosi apginti savo poziciją šiuo klausimu. Pono Ekstrom e, pozicija yra paprastesnė, jis žiūri į dabartinę sistemą kaip į pasenusią, nėra jokio pagrindo mokesčiams rinkti, bet aš norėčiau kvestionuoti tokį požiūrį. Kai aš girdžiu, kad 5-10 procentų nuo menininkų pajamų už jų kūrybinį darbą uh, gauname iš tokių mokesčių ir jeigu tokių mokesčių bus atsisakyta, tai turės įtakos kūrybingumui ir kūrybiškumui šiai pramoniai Europoje. Aš nežinau, kaip prieiti bendros nuomonės, aš peržiūrėjau pranešėjos pasiūlymus, tikriausiai turėsime dirbti su šešėliniais pranešėjais, ieškodami bendro pagrindo. Rasti tokį nebus lengva. Turbūt visi pasisako už suvienodinimą, niekas nenorėtų dubliavimuose ir per didelės naštos, bet mes taip pat norime, kad menininkams būtų tinkamai deramai atlyginama. Mes turime įgyvendinti bendruosius principus, esama tokių, kuriuos iš esmės sistema tenkina, bet sistemą reikėtų pridarinti prie skaitmeninio pasaulio. Kai kuriems ekspertams atrodo, kad reikėtų palikti duris atvertas ateities įvykiams. Aš manau, kad tai yra mūsų teisės aktų leidėjų užduotis. Aš bandau rasti protingą sprendimą ir lauksiu parlamento e, pozicijos. Norėčiau padėkoti visiems už išsakytas nuomonės, nenorėčiau šiandien išsakyti savo asmeninės pozicijos autorių teisės turi būti saugomos internete. Mes siekiame apsaugoti savo menininkus ir kūrybinę pramonę, bet mums reikalingi praktiškai pritaikomi pragmatiški e, sprendimai. Aš manau, kad mes turėtume visi pasidarbuoti ieškodami pagrysto sprendimo ir pirmiausia, mes galėtume ne keisti teisės aktą, bet e, siūlyti rekomendacijas. Pirmiausia, reikėtų pažiūrėti į bendras apibrieštis, nekantriai lauksiu tolesnių diskusijų ir indėlio iš kitų kolegų šiame darbe. Dėkuoju dabar ponas Stojanov ir po to ponia Kasteks. Действително за пореден път обсъждаме тази изключително сложна тема. Ačiū, ponė pirmininkė. Dar kartą svarstom itin sudėtingą klausimą ir aš džiaugiuosi, kad šiandien vyksta šis klausimas, kurio metu mes išklausėme ekspertų tiesiogiai nagrinėjančių šį klausimą nuomonės. Mano asmeninė nuomonė yra tokia, šie mokesčiai neturi jokio pagrindo. Praeitie taip kai aš buvau vaikas, tai jie buvo prasmingi. Tuomet neteisėtas e, kopijų išplatinimas e, buvo grėsmė. Reikia pasirūpinti, kad įsigijant produktą būtų sumokėta už du dalykus. Pirmiausia, už patį turinį ir antra, už paslaugą įgyti to turinio kopiją. Praeitie tikrai ne kiekvienas galėjo daryti kopijas, tik tie, kurie turėjo tam tikrą įrangą. Jeigu aš turėjau knygą namie ir norėjau tokią knygą turėti e, savo biure, turėjau įsigyti antrą knygos kopiją, nes pats tokios kopijos pasidaryti neturėjau galimybių, neturėjau e, spausdintuvo. Bet jeigu aš tą knygą perkopijuoju rankiniu būdu, tai ar man reikėtų skirti mokestį už tai, kad aš darau kopiją knygos, su kuria įsigijau teisėtų būdu? Aš manau, kad niekas negalėtų taip teikti. Nemanau, kad reikėtų dary, e, skirti mokesčius už papildomus kopijuojamus lapus ar taip toliau. tokia realybė egzistavo prieš daugelį metų. Dabar yra daug produktų, kaip pavyzdžiui elektroninės knygos ir labai patogu pasidaryti tokių knygų kopijas skirtingose prietaisuose. Taigi pati mintis mokėti už kopiją kaip už paslaugą yra pasenusi, mes turėtume jos atsisakyti vartotojas turi mokėti tik už turinį, o pramonė ir verslo subjektai turi leisti vartotojam e, kopijuoti asmeniams tikslams ir asmeniam naudojimui e, tokias knygas ar kitą turinį tiek kartų, kiek jiems reikės. Jeigu mes dabar apribosime vartotojų galimybę daryti asmeninės produkto kopijas, produkto, kuris, kurį jūs įsigyja teisėtai, tai mes pastumėsime e, tokį vartotoją pasinaudoti e, visomis kitomis galimybėmis įsigyti produktą nelegaliai, už jį nesumokant. Taigi negalime pamiršti ir šito aspekto, diskutuojant šiuo klausimu. Aš manau, kad kopijavimas asmeniniams tikslams turėtų būti visiškai nemokamas. Kova prieš komercinės kopijas yra e, kitas dalykas. Čia jau mes turėtume būti ištin griežti. Ačiū. Susuosim tur, noriu užduoti klausimą ir uždavęs jį suteiksiu žodį poniai Kaseks, bet prieš tai dar vieną kalbėtoją. Pone Vikstrom, šį rytą atsibudusi klausiausi muzikos, bet tai buvo muziko, e, kurios paprastai nesiklausau Michael Jackson daina. E, pavadinimu No Matter If You Black or White. Ir šiandien klausydamas kolegų manau tą patį, nesvarbu, kurioje stovyklos pusėje esi, reikėtų perfrazuoti kitaip. E, tai ak, svarbu, kokio amžiaus esi vyresnis ar jaunesnis. Ir kaip Angelika sakė, reikia atsižvelgti į visus susijusius aspektus. Visi, kurie mane pažįsta, žino, kad aš visada pasisakau už sąžiningą e, e kūrinio panaudojimo kompen, kompensaciją, už autoriaus darbo atlyginimą. Tačiau mes e, gyvename e, visiškai pasikeitusiame pasaulyje. Jis pasikeitė prieš keletą metų ir manau, kad jaunimas, klausydamasis mūsų, nelabai suprasta, apie ką mes kalbame. Mes turime žvelgti į ateitį ir pirmą kartą Pirmą kartą aš pritariu savo kolegai iš piratų partijos. Taip, mums reikia teisės aktų, kurie atitiktų šių laikų dvasę. Turime pateikti pasiūlymą, kuris būtų suprantamas ir priimtinas ir, ir jaunimui, o ne tik mums, vyresnio amžiaus grupės atstovams, kurių čia dauguma esame, ir panaikinti tas nuostatas teisės aktuose, kurios yra visiškai uh, nebeaktualios ir pasenusios. Manau, kad tai tikrai labai sudėtingas klausimas. Veikiausiai man jis pats sudėtingiausias iš intelektinės nusavybės e, srities, bet turime būti progresyvus, žvelgti į ateitį ir mąstyti ne tik apie save, savo vaikus, bet dar bandyti žvelgti toliau, kaip pateisinsime e, mokesčių papildomų rinkliavų taikymą įrangai, kuri po kurio laiko labai greitai taps pasenusią. Ir turiu pasakyti, kad buvo labai įdomu klausytis visų kalbėtojų, kurie pasisakė šiuose diskusijose ir esu pasiruošusi toliau kalbėtis, svarstyti su pranešėja šį klausimą galbūt. Aš tikiu stebuklais, galbūt jį pasiūlys sprendimą, kuris bus primtinas daugeliui ir esu pasirengusi prisidėti ir dalyvauti šiame procese. Ačiū. Vis daugiau kolegų prašo žodžio, ponas Masip, trumpai pirmininkė. Tai raginimas mums, įstatymų kuriejams, imtis e, darbo. Negalime to klausimo atidėlioti. Turime apginti menininkus, kuriejus. Tokiu būdu apsaugosime ir apginsime ir Europą, jeigu atsipūsime ir įsivaizduosime, kad viskas jau pasiekta ir nuveikta, tai mus kaltins dėl to, kad suardėme e, savo sukurtą sistemą ir leidome pakirsti Europos kultūros šaknis. Sakyčiau, kad pakanka ir turime, privalome imtis veiklos ir apginti kuriejus, patvirtinti priemonės, kurios apgintų juos. Pone Nibler, turiu vieną klausimą ekspertams, pamiršau jį užduoti anksčiau. Išklausiau pono Engstrom pasisakymo. Jis pasiūlė atsisakyti mokesčių, netaikyti jokių rinkliavų kaip būtų, jei tas pasiūlymo, jeigu tam pasiūlymui būtų pritarta, ką tai reiškia, kokias pasiekmes tai atneštų. Pirmininkas, aš taip pat turiu klausimą ekspertams, ypač poniai Bednirik. Kaip tai atsilieps E, kainos struktūrai, vertinant skirtingas valstybėse egzistuojančias sistemas, ar tikrai tai iškraipo vidaus rinką. Dabar ponia kas teks. Ačiū pirmininkė, dėkoju visiems kalbėtojams ir kolegoms pasisakiusiems. Iš jūsų pasisakymų man labiausiai uh, E, e, taip pat ir Kristijono pasisakymas, kuris pasisako už bet kokį kompensavimo atlyginimo panaikinimą. Man susidaro įspūdis, kad mes einame link švelninimo kryptimi. Buvo labai įdomu klausytis pono Kusoglų, kuris kalbėjo vartotojų vardu ir siūlo pradžioje sistemą šiek tiek švelninti ir paskui ją visiškai uh, transformuoti. Noriu pasakyti, kad kalbėdamėsi su pono Vitorino, kai jis buvo pas mus atėjęs, komentavome jo pranešimą, aptarėme jo pranešimą, klausime ir jis mums pasakė štai ką. Manau, kad dabar gyvename pereinamuoju laikotarpiu ir jame dar egzistuoja E, kopijavimas asmeniniams tikslams ir, nau, ir galioja praktinė naudojimosi sistema, kuri tokia pati kaip ir ta, kuri taikoma žemės ūkio produktams. Aš nepritariu, kad minčiai, kad vien dėl to, kad dabar yra skaitmeninis amžius, kad, yra, kad gyvename didžiulės technologinės pažangos epochoje, kad galima kompiuterinėme debesyje viską saugoti. Ne, dėl to neprivalome užtikrinti autorių teisių e, apsaugos. E, e, kalbu apie kūrinius naudojamus e, e priva, nešuojamuose privačiose įrenginiuose. Juk, pavyzdžiui, kartais esame tokioje erdvėje, skandant lėktuvu, kur mūsų negalime pasiekti. E, kur, kur nėra belaidžio interneto prieigos ir tose vietose, tose erdvėse labai brangu prisijungti prie belaidžio interneto ir e, klausytis, tokiu būdu klausytis e, e, muzikos kūrinių transliuojamų internetu. Ir todėl nebijoji, kad vartotojai ir toliau kopijuos kūrinius, perkels juos į nešiojamus uh, įrenginius ir netgi diskotekose e, transliuojami tok, būtent tokiu būdu nukopijuotų kūriniai. Todėl manau, kad dabar negalime prieiti išvados, kad jau nebereikia e, autorių teisų apsaugos. nemanau, kad reikėtų atsisakyti kompensacinio atlyginimo, kuris yra svarb, svarbus e, finansų šaltinis, pajamų šaltinius kuriejams, e, kitiems, kurie tą kūrinį perkuria. Kiek laiko? 50 metų. E, ir kai, kai a, m, autoriui, kūrinio autorius negauna atlyginimo už savo darbą, jeigu jį kas nors kitaip perdirba ir kiek laiko reiktų laukti. Taip pat reikia kalbėti apie kūrinių e, naudojimą, transliavimą viešojoje erdvėje. Ir nežinau, ar reikia e, keisti, ką nors autorinių teisų įstatymuose ir, rink, ir rinkliavą už autorinių teisų, už e, autorių teisės. E, reglamentuojančias nuostatas, reiktų pamastyti ir apsispręsti, kaip, ta, ta, kokiu pavydalu tą rinkliavą rinkti. Ehm, buvo išreikšta mintis, kad ta sistema turi būti patraukli galutiniam vartotojui. Manau, kad reikia vengti didelės administracinės naštos ir per, per nelik didelių mokesčių. Jeigu priversime, jeigu bandysime tą sistemą keisti taip, kad e, išauks e, biurokratinio darbo kiekis, ko, jeigu reiks pradėti e, renkti kitokius kasos čekius, aš nemanau, kad, kad tos pramonės atstovai bus patenkinti. Ir, na, tai yra savo iniciatyva rengiamas pranešimas, kai kurie aspektai susijęs su šiuo klausimu yra labai techninio pobūdžio. Ir aš norėčiau, kad jūs visi susijęs su šiuo klausimu ir vieną ar, ir vieną ar kitą nuomonę atstovaujančios stovyklos pasigilintumėte į šiuos aspektus ir pamastytumėte apie tai, kaip galėtume modernizuoti, patobulinti tą sistemą. Ir jau dabar noriu padėkoti už sutiktą informaciją, už tai, kad e, nušvietėte padėtį. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad mano pranešimas pasirodys man atrodo, bus paskelbtas rytoj. Ačiū. Danke, Frau Kollegin Kastex. Es waren jetzt noch zwei konkrete Fragen. Das eine war die Frage der Kollegin Niebler. Was passiert im... Turime du klausimus. Pone Nibler paklausė, kas būtų, jeigu palaikytumėm pono Engstrom pasiūlymą ir atsisakytumėm visų mokesčių. Man atrodo, ponas Blum atsakytų kitą klausimą taip. Ir kitas klausimas buvo dėl bendros rinkos iškraipimo. Mes turime tik penkias minutės, kada vertimą dar turime, tai prašom, ponas Blum. Simple. Euh, Viskas pakankamai paprasta, kalbant apie menininkus, artistus, tai tiesiog e, dinks iš viso jų pajamos tai per, per teises, jau, per autorios teises. Nėra kažkokiu tai stebuklingų sprendimų kas leistų artistams, atlikėjams gauti kažkokį tai kitokį atlyginimą. Kai kuriuose valstybėse mažiau kaip 30 procentų, kai kur pusė dinktų, pavyzdžiui, Prancūzijoje tai būtų pusė um, atlikėjų menininkų uh, pajamų. Iš tikrųjų, kai eina kalba apie um, tokias pajamas, tai iš to yra kultūriniai projektai, veikla finansuojama. Iš esmės, didžioji dauguma visos kultūrinės veiklos dinktų Prancūzijoje, išskyrus gal tik tai valstybės finansuojamos didžiuosius projektus. Tai įvairūs festivaliai, muzikos mokyklos, mokymo kursai ir taip toliau. Ačiū. Uh, um, aš tik norėjau grįžti prie kai kurių dalykų, kurie buvo čia išsakyti. Man atrodo, kad mm, daug kas sako, kad mm, kainos nemažėja Ispanijoje ar, ar Junktinėje karalystėje, kainos neatspindi to, kad nėra renkami mokesčiai. Aš nežinau, ar mano skaitės galėtų būti dar kartą parodytos, nes turiu Eurostato statistikos. Uh, Pernelyg dažnai šis klausimas yra tiek sudėtingas, kad na, labai sunku yra pasakyti, kokie yra faktai. Negalime daryti tokių prielaidų, kad e, kainos nesumažėjo. Iš kur tie duomenys? Na, aš taip suprantu, kad mano skaičių negalima parodyti dar kartą. Tai tik tai noriu pacituoti Eurostato duomenis apie įrašymo mediją. Štai vartotojo kainų indeksas CPI Ispanija ir ES palygintos. 2011 gruodis yra bazė, tai yra tas mėnesis prieš mm, tai, kai nauja sistema įsigalio, palyginti su šių metų balandžiu. Ispanijoje 12,52 procentų yra sumažėjimas kainos. ES kaina išaugo 0,02 procento infliacija, aš noriu pabrėžti tai, nes kai kas sako, kad e, kaip su infliacija Ispanijoje, infliacija tuo pat metu buvo 2,6 procento, ES vidurkis 2,8 procento. Taigi, mm, bendra infliacija Ispanijoje, ES be, tokia pati. Ir čia štai Ispanijoje kaina 12,52 procento sumažėjo, o Europos Sąjungoje išaugo 0,02 procento. Tai labai ir tikrai įdomu yra, iš kokių šaltinių paimta ta informacija tų, kur, kurie teigia, kad nėra kainų sumažėjimo. Aišku, negalima visko taip labai supaprastinti, lyginant kainas. Jeigu mm, kalbame apie tai, kad kainos sumažėjimas yra vienas prie vieno, kadangi mokesčius pakeitė kažkokią kitokią sistemą, tai čia mm, toks teiginys mm, galiotų tik tuo met, jeigu mokestis būtų vienas prie vieno perkeltas toj pačioj rinkoje. Pavyzdžiui, jeigu 12 eurų buvo mokestis Vokietijoje, tai, tai įrenginys turi būti 12 eurų brangesnis vokiškas. Tačiau realybėje to nėra. Aš čia dabar pasiremsiu nepriklausomų šaltinių, nes žinau, kad čia mane bus siekiama užginčyti, taigi profesorius kviečiame savo ataskaitoje Junktiniai karalystiai. Ką yra pasakęs, aš pacituosiu, aš paraginčiau ir, ir, ir jūs gal iki rytojos dar būtų galimybė pasiskaityti. Čia yra trys pagrindiniai komponentai, kurie nulėmė uh, importuotojo galimybę įtraukti mokestį į galutinę kainą. Ir čia pacituosiu tris komponentus. Visų pirma, tai yra konkurencijos lygis ir mažmenininkų koncentracija rinkoje. Antra, mm, paklausos elastingumas ir trečia yra ar mokesčiai yra vieningai taikomi visoje rinkoje. Taigi, trys kriterijai kaip profesorius Krečmer paminėjo, nulėmė, ar galite mokestį viens prie vieno perkelti rinkai. Mm, tai yra būtina prielaida, kad būtų kainos sumažėjimas, jeigu, ne, jeigu mokestis iš sistemos išeina. Ispanijoje, man atrodo, dar kas nepastebėta, gal per nelik supaprastiškai, supašlastintai pažiūrės. E, Ispanijoje spa, e, įstatymas numatė alternatyvų ir jis buvo paskeltas gruodžio 31 dieną 2001 metų. Taigi, kas buvo? E, buvo jau produkcijos, kuri buvo atsargoj ir gamintojai pardavė jos mažmeninkams ir didmeninkams. Ir kai to, kadangi tie produktai buvo parduoti iki to momento, kai statymas įsigaliojo, tai jie buvo parduoti su mokesčiu. Dabar. Uh, mažmenininkas ateina pas mane gaminti, aš sako, klausykite, bet mokesčių nebėra, gal aš galiu susigražinti tuos pinigus. Ir organizacijos kultūrinio sektoriaus vadovui pa, pa, parašė laišką, prašydami išaiškinti tą įstatymą e, dėl alternatyvų. Buvo pasakyta, kad tai, kas buvo atsargoje, kas buvo gamintojo parduota mažmenininkui iki naujos sistemos, dar yra su mokesčiu. Taigi jūs privalote parduoti į su mokesčiu, nežiūrint to, kad mokestis jau nebetaikomas. Mm, tai, man atrodo, jeigu per nelik supaprastintai viską žiūrime, tikrai nepasitumėsime į priekį. Ir dar porą dalykų. Uh, Jūsų klausimas buvo dėl to, ar yra padarinių. Tai taip labai trumpai, ar yra padarinių rinkoje, atsakymas yra taip. Ir pateiksiu Jums labai paprastą pavyzdį. Žinau, Belgijos e, organizacijos atstovai yra salėje, jiem labai patinka mano pavyzdys, taigi um, daugia funkcinis spausdintuvas, jam mokestis yra taikomas nuo to, kiek dažnai spausdamos kopijos, kokiu spartumu yra gaminamos kopijos. Nuo 96 metų mes negalime sutarti, ar koks tai yra greitis, apverčiant puslapį ar iš, kiekvienas puslapis kaip iš, išstumiamas iš spausdintuvo. Ir uh, pagal statymą iš mūsų yra reikalaujama 100 eurų sumokėti už daugia funkcinį spausdintuvą, e, kuris kainuoja 100 eurų, prie jo reikia e, sumokėti 178 eurus e, mokesčio, taigi bendra kaina yra 278 eurai už spausdintuvą, kuris kainuoja 100 eurų. Aišku, ką daro mažmenininkai, negali tiesiog 150 procentų padidinti kainą vien dėl to, kad yra mokesčiai. Tai yra Belgijoje instaliuojama tokia programinė įranga, kuri e, lėtina to spausdintuvo darbą. Tiesiog yra pasakoma e, vartotojui, kad e, labai gaila, bet kadangi jūs esate Belgijoje, jums teks tokį įsigyti spausdintuvą. Tai štai koks yra pavyzdys. Ich weiß, dass Sie der anderer Meinung sind, aber mein Problem ist, dass Sie... Žinau, kad jūs nesutinkate, bet problema yra tokia, kad uh, vertėjai turi išeiti. Jeigu vienas sakinys, tai gerai, bet tikrai nedaugiau. L'Europe a défendu l'exception culturelle. Je trouve que... Europa gina išimtis kultūrai ir man atrodo, kad e, šiandien uh, tai gynybai pateikti daug argumentų, kalbant apie asmeninį kopijavimą. Kaip pane Kastek sakė, iš tikrųjų tas rytis labai evoliucionavo, ta sistema veikia ir um, aišku, toliau evoliucionuos, bet jeigu mes norime, kad Europa būtų um, toks vienetas, kur kiekviena šalis galėtų apginti savo kultūrinį identitetą per savo menininkus, per savo pozicijos išdėstymą, jeigu norime, kad tie, tos menininkus būtų galima išlaikyti kažkaip, tai, tai aišku, kad reikia, kad, kad būtų ginamos tos išimtis kultūrai. Tai aš tik tai tiek norėjau pasakyti. Dankeschön. Das ist ein schwieriges Thema, da sind wir noch intensiv. Ačiū, sako pirmininkas. Apie tai mes dar kalbėsime ateityje. Mane Nibler žiūri į mane, bet e, tikrai Bet kokiu atveju mūsų laukia sudėtingas darbas Tai tokia situacija dabar ir ačiū visiems už tos klausimus, ačiū visiems už indėlį, tikrai sudėtingas klausimas ir dar bus labai intensyviai svarstomas per šią kadenciją.